Dear colleagues, I'm going to make a prompt start today. Kolegos, e, pradėsiu posėdį, nes pirmininkavimo pristatymui esame numatę mažiau nei valandą. Noriu padėkoti tiems kolegams, kurie atėjo posėdį laiku. Ne, nebejoju, kad ir kiti prisijungs, bet nenoriu, kad vėluotume, kad susivėlintume, nes yra daugybė gerų klausimų įtraukti darbo atvarkę. Dėkoju dar kartą visiems, kurie susirinko laiku. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas. Noriu pasiūlyti iš tik kokius darbo tvarkės pakeitimus. Trečiasis punktas atidedamas iki rugsėjo. Penkioliktasis punktas bus varstomas Liepos, ne Liepos 11, bet Liepos 12, 10.45. Šešioliktas punktas padalintas į kelias dalis. E, Estijos pirmininkavimo ES prioritetai mm, vidaus reikalų srityje, kuriuos pristatys ponas Andrės Andvelt, e, bus pristatyti iškart dabar, po to, kai aš e, baigsiu kalbėti. 16 punktas kit, Estijos pirmininkavimo prioritetų pristatymas teisingumo srityje, e, kalbės ponas Surmas Rentsalų. 17 e, punktas dėl e, prokuratūros tarnybos atidedamas dėl rugs, į rugsėjo mėnesį ir atsiranda naujas 17 punktas dėl informatorių. Kai niekas neprieštarauja, patvirtiname darbo tvarkę su ką tik mano pristatytais pakeitimais ir keletas pirmininko pranešimų. Uh, E, kalbos nėra vertimo į maltų, kroatų ir airių kalbas. Koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas pagal 205 taisyklę. Ponas Lopes Aguilar renks pranešimą dėl e, grinųjų pinigų srautų e, at, į, patenkančių iš ES ir iš jos išvykstančių kontrolės. Jeigu pritarite, ačiū. E, įgyvendinimo e, ir deleguotėjai teisės aktai. E, dėl 98.8.2013 12 e, reglamento dėl sprogstamųjų medžiagų prekursorių. 2017 e, m. Liepos šubbilandžio 11 komitetas svarstė komisijos pranešimą dėl e, e galių delegavimo ir jų taikymo ir galių delegavimas pratesiamas e, numatytiems laikotarpiams, tokio paties ilgio numatytiems laikotarpiams, nebent Europos parlamentas arba taryba pasipriešintų tokiam pratesimui, ne vėliau nei praėjus. Ne vėliau, nei likus trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pradžios. Tai pagal bendrą sutarimą, pagal nutilėjimą uh, E, parlament, jeigu parlamentas nenori pritarti tokiam e, automatiniam pratesimui, jam reikės patvirtinti rezoliuciją ir paprieštarauti tokiam, tokiam procesui iki šių metų e, gruodžio pirmosios dienos. Ir todėl aš siūlau apsispręsti apsispręsti patikant rezoliucijos projektą ir tokius pasiūlymus dėl projekto galite teikti iki šių metų rugsėjo 11 vidurdienio. Balsavimas. Balsavimas vyks e, antradienį. Bala, e, Liepos 11 nuo 17.30 ir trečiadienį Liepos 12.10.50. Nepamirškite atsirašti savo korteles. Dabar Pagrindinis trečiasis darbo tvarkės punktas e, Eur, Estijos e, pirmininkavimo ES prioritėtų pristatymas vidaus reikalų srityje. Pone Antvalk, malonu Jūs čia ma, priimti šiandien Briuselėje ir išklausyti Estijos pirmininkavimo prioritėtų pristatymo. Žinau, kad tai pirmasis Jūsų apsilankimas e, Libė komitete. Labai malonu Jūs čia pasveikinti. Turėjau garbės reng, rengti organizuoti šį šiandienos e, susitikimą ir dalyvauti praėjusią savaitę vidaus reikalų e, ministrų tarybos posėdėje Talinė praėjusią savaitę. Kolegos, tame susitikime. Jūs tikriausiai žinote, ko Estija sieks teisingumo srityje saveikumo, ypač akcentuos saveikumą ir kitus susijusius klausimus. E, migracijos ir vidaus reikalų sritis yra svarbiausios, aktualiausios, ypač Libijos situacija. E, rytinėse diskusijose daug kalbėjome apie viduržėmio e, jūros regiono padėtį ir žinau, kad ministras aptars šį klausimą ir aptars strateginius aspektus. Taigi daugiau e, nebekalbėsiu ir noriu padėkoti ministrui už labai sėkmingą pirmininkavimo pradžią, už tą neoficialų posėdį. Pone Anvelt, dabar jums žodis 10 ir 15 minučių. E, Ir kolegos, paskui jūs turėsite galimybę užduoti klausimus. Turit, turėsime, turime maždaug valandą šiam susitikimui. Prašau, ministrė. Ačiū, pirmininkė. Gerbimi parlamento nariai, ponios ir ponai, man labai malonu kalbėti jūsų komitete šiandien Estija jau pirmininkauja ES 10 dienų. Kaip tikriausiai žinote, tai yra mūsų pirmasis pirmininkavimas. Ir kaip matote, mūsų žmonės, vyriausybės pareigūnai, politikai ir piliečiai supranta, kokia svarbi atsakomybė mums tenka. Viena vertus mes primame šį iššūkį ir norime padaryti viską, kad Europos bendras projektas judėtų į priekį. Tiek galiu pasakyti aš už pats už save ir tiek už visus savo tautiečius. Puikiai pamenu momentą, kai Austija įstojo į Europos Sąjungą. Tai buvo 2004 metų, gegužės pirmoji diena, tai buvo graži pavasario diena, žmonės buvo kupini džiaugsmo ir optimizmo. Prieš tai vyko stojimo darybos, vykusios 6,5 metų, o po to dar po keturių metų mes tapome e, Šengeno zonos pilnateisiai nariai, taigi daugiau nebetikrinami pasai e, kertant sieną, oro uostuose. Kai žmonės puikiai supranta, kokia yra laisvo judėjimo Europoje laisvė, e, laisvo Europos judėjimo vertė. Po to praėjus praėjusiai keli metai buvo gana audringi. E, Europoje kilo karas Gruzijoje, pasaulinė ekonominė ir finansinė krizė, eurozonos krizė, Krymo prijungimas, migracijos krizė, teroristiniai išpuliai Europos miestuose. Atrodo, kad mūsų kasdieninė tikrovė nebėra tokia, kai, kokia jį buvo, kai mes įstojame į Europos Sąjungą. Tai reiškia, kad mes Estijoje dar labiau esame atsidavę tos atsakomybės panaudojimui išmintingai. Aš susitikinęs, kad taip e, yra nusteikę, nusteikusios visos pirinkaujančios valstybės. Mums kyla nemažai iššūkių. Aš e, esu atsakingas už migracijos, prieglaušio, sienos apsaugos politiką ir vidaus saugumo politiką, ypač aktualiausius klausimus dėsime pastangas per savo pirmininkavimą tam, kad pajudėtume į priekį reformuojant bendrąją prieglaudo politiką ir įgyvendinant e, naują sienų ir pakrančio apsaugos e, mandatą. Taip pat e, reikia žvelgti į situaciją viduržėme jūroje, nes situacija ten ta, tapo labai rimta, o Italijai reikia visų mūsų paramos. ES vidaus reikalų ministrai Liepos 6 Talinę aptarė, kaip geriausiai padėti Italijai. Ir šis darbas dėl konkrečių priemonių tęsis ir šią savaitę, įskaitant korepero posėdį Liepos 12 dieną. Mūsų piliečių saugumas nėra mažiau svarbus, turime išlaikyti tą saugumo jausmą informacinės sistemas vidaus reikalų srityje, jų tarpusavio saveikumas yra būtinas. Mes manome, taip manome jau kelis metus. Estijoje toks tarpusavio saveikumas yra jau tikrovė kurį laiką. Ir tas nueina toliau negu vien tik tai teisingumo ir vidaus reikalų sritis. Mes manome, kad sistemų kūrimas ir jų tarpusavio saveikumas ES lygmenių turi uh, pagerinti valstybių narių sugebėjimą aptikti teroristus. Ir tai taip pat pagerintų bendrą saugumo situaciją. Tarpusavio sąveikumas reiškia techninių kliučių panaikinimą, siekiant panaudoti tas sistemas e, tiems, kurie turi teisę į tai. Tai nereiškia jokių kompromisų dėl domino apsaugos ar kišimas į pagrindinių laisvų sritį. Aš esu labai patenkintas kad e, Estija pirmininkavant atėjo laikas imtis veiksmų. Turime daug teisėkuros pasiūlymų, kurie yra patikta. Kai esi maža šalis, turi nustatyti savo prioritetus labai aiškiai, tačiau tikrovė yra tai, kad viskas, ką turime daryti, e, yra prioritetas, ypač jeigu pagalvosime apie tas rytis, kurios tenka jūsų komitetui. Na, toliau perinant prie konkrečių pasiūlymų, norėčiau paminėti, kad mano geras kolega e, Estijos teisingumo ministras Urmas Reinsalu lankysis Libė komitete rytoj ir pristatys darbus jo atsakomybės rytyje. Na, o dabar toliau kalbėsiu angliškai. Ponas ir ponai, migracijos klausimai yra mūsų darbo tvarkės viršai jau e, keletą metų. Estija pirmininkavimo metu tęs šį darbą, suprasdama, kad tai yra e, skubus klausimai. Iššūkių yra daug, bet mūsų tikslai yra aiškus pamažu įdėkti tinkamą ir sažingesnę prieglošio ir migracijos politiką. Šios politikos pamatinis akmuo turėtų būti veiksminga išorės sienų kontrolė. Ilgalaikės priemonės turi eiti ranka rankon su trumpalaikėmis ir vidutinio laiko tarp priemonėmis, kurios jau egzistuoja. Mes, jau te, mes tęsime jau pradėtą darbą, turėtume galvoje, kad tam, kad pasiektume sėkmės, reikia e, dėkti visus elementus ir visi turi vykdyti savo įsipareigojimus. Graikija ir Italija ypač e, yra e, pirmose fronto linijose. Tūkstančiai nereguliarių migrantų atvyksta kas, me, kas mėnesį. Tam reikia e, nuolat reikšti solidarumą visoms Rusijos narėms, kalbame apie perkelimą ar teikiant ekspertus ESO ar Frontexui ar kitus išteklius. Pirmininkaujant valstybė džiaugiasi komisijos veiksmų planu kaip paremti Italiją, kuris buvo patvirtintas Liepos ketvirtą dieną ir buvo aptartas Stalinę per neformalų e, Liepos 6-7 dienos tarybą. E, darbas, kuriant konkrečius žingsnius, kad įgyvendintume šį planą greitai, jau prasidėjo. Šią savaitę šis klausimas bus aptartas atitinkamose formatuose - Skifa, Korepero, IPCR aukšto lygio apvalaus stalo posėdėje. Praėjusį vasarį Maltoje mūsų lyderiai sutarė, kaip geriau spręsti situaciją vidurio viduržėmio jūros maršrute, kad būtų sumažintas nereguliarių jūros perplaukimų skaičius, kad su, sužlugdytume kontrabandininkų verslo modelius ir prisėtume prie gyvybių gelbėjimo remiantis Maltos deklaraciją, Maltos, Malta pirmininkavimo metu parengė gyvendimo planą, o mes e, toliau stebėsime jo rezultatus. Veiksmė, žinoma, politika yra ES migracijos politikos dalis. Kuo sėkmingesnė ši politika bus, tuo didesnį pasitikėjimą bus įgaus ES migracijos ir prielošio politika ir taip sumažės paskatos imtis e, nereguliarios migracijos į ES. Mūsų ketinimai yra toliau investuoti į veiksmingesnės gražinimo politikos kūrimą, dirbant tiek su išoriniais, tiek vidiniais gražinimo politikos aspektais. Šiandieną informacinės sistemos panaudojimas keitimus informaciją tarp valstybių narių e, dėl gražinimo sprendimų gali būti laikomas svarbiu e, žingsniu šią prasme. Kai dėl e, perkelimo pažanga pastarojų metų pasiekta, apskritai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių buvo perkelti. Mes manome, kad e, dėlant papildomas pastangas galima perkelti ir likusius e, kandidatus, kurie yra Italijoje ir Graikijoje. Mes esame įstikinę, kad valstybės narės įgyvendins savo atsakomybę ir priims visus tinkamus perkelimui asmenys laiku. Dėl apgyvendinimo gyvendinimas vyksta ir du trešdaliai sutarto skaičiaus jau perkelti į 21 valstybę narę. Dėl teisės migracijos. Pirminkaujantis šalis daug e, reikšmės skiria ES galimybėms gerinimui pritraukti aukštos kvalifikacijos trečių šalių piliečius. E, Mėsos kartelės direktyva yra e, Estijos vienas iš prioritetų. Estija, jas pastangas, kad pasiektume susitarimą dėl direktyvą, kad suteiktume mandatą daryboms su Europams parlamentu, bet aš noriu pabrėžti, kad pagal vyraujančią nuomonę taryboje valstybės narės turėtų išlaikyti teisę išduoti gyvenimo leidimus aukšt, aukštos kvalifikacijos darbuotojams pagal nacionalinius įstatymus. Dėl vizų politikos. Dėl vizų kodekso peržiūros taryba yra pasirengusi tęsti darybą su Europos parlamentu. Aš suprantu, kokios svarbios yra unitarinės vizos e, parlamentui. Po teismo sprendimų manau, kad turime atsijėti diskusiją dėl humanitarinių vizų nuo to konteksto, kuriame vyksta vizų kodekso peržiūra. Tuomet galėtume galiausiai imtis tos peržiūros. Ir jeigu sutiksite su šitokiu požiūriu, aš paprašysiu mano komandos dirbti techninių lygmenių ir kartu su komisija ir parlamentu rasti būdų, kaip geriausiai spręsti parlamentui rūpimus klausimus e, susijusius su humanitarinėmis vizomis. Pirmkaujimo metu Estija, pasiremdama ankstesnių valstybių pirmkavimo metu pradėto darbo, Niderlandų, Slovakijos, Maltos. Toliau e, analizuos visus tiesiekros pasiūlymus e, dėl bendrosios prievošio sistemos reformos. Darysime viską, ką galime, kad pasiektume, kaip galime daugiau pažangos, e, svarstant įvairius reformų paketo dokumentus. Ten, kur dėrybos vyks su Europos parlamentu, mes tikimės gero bendradarbiavimo. Dėl e, ESO e, evoliucijos ir tapimo Europos Sąjungos prieglašio tarnyba e, jau įvyko trialogų ir techninių posėdžių ir bendras tarpinstitucinis sustarimas dėl bendro principo yra pasiektas. Tačiau reikia dar toliau dirbti, užbaigiant rengyti tekstą, rinkaujant estijai. Dėl Eurodac taryba pasakė dalinį bendrąjį požiūrį praėjus metų gruodžio mėnesį. Malta išplėtė tarybos įgaliojimus dar daugiau, bet kai kurie klausimai, kurie yra priklausomi, yra priklausomi on kitų e, pasiūlymų. E, bet nepaisant to, mes esame pradėti, pasirengę pradėti trialogus su Europos parlamentu jau Liepos mėnesį. Kai dėl Dublino reglamento mes toliau dirbsime, ieškodami kompromisų dėl to, kaip taikyti atsakingumo, atsakomybės ir solidarumo principus. Pastaraisiais mėnesiais ministrai ir ambasadoriai, ambasadoriai diskutavo jau šio klausimu. Tam tikras bendras supratimas dėl kai kurių aspektų yra pasiektas, bet reikia siekti daugiau pažangos kai kuriais e, svarbiausiais klausimais, kad galėtume pradėti į priekį. Per diskusijas, kurios yra įvykusios, bendrai remiamas visapusiškas požiūris. Tai reiškia, kad naujas Dublino reglamentas, ES prieglobščio politika apskritai yra bendresnio vaizdo dalis. Reforma turi būti vykdoma lygiai su kitomis politikos sritimis. Pavyzdžiui, kovojant su neteisinės migracijos srautais už ES ribų išorės sienų valdymų, gražinimo stiprinimu ir užtikrinant, kad vidaus uh, sienų kontrolės įvedimas būtų išimtis. Estija mano, kad visų pasiūlymų pagal antrąjį tiesiekros paketą dėl prievašio reformos yra labai svarbus. Pasiekta ženkli pažanga techninių lygmenių dėl kvalifikacijų reglamento pasiūlymą. Remiantis Maltos atliktų darbų, mes tikimės pasiekti gerų rezultatų ir su šio pasiūlymu ir padėti diskusijas su Europos parlamentu. Mes ir toliau analizuosime prieimimo sąlygų direktyvą ir e, sąjungos perkelimo sistemos e, dokumentus. Jeigu galėsime, pradėsime darybas su Europos parlamentu, kadangi dokumentai dokumentas yra sudėtingas, pažanga dėl prieglošio procedūros reglamento yra šiek tiek ribotas ir mes tęsime analizę techninių lygmenio. Kaip žinote, teisės aktų leidėjai nusprendė sustabdyti darybas dėl pasiūlymo dėl reglamento, dėl saugių kilmės šalių, šalių ir e, tęsti tas diskusijas, kai bus kalbama apie prieglopščio pro proceso reglamentą. Dabar pereisiu prie saugumo klausimų. Deja, kaip pastarojo meto teroristiniai išpoliai primena mums, terorizmo grėsmė yra aiški ir reali. Europos tarybos išvados padarintos praėjusį mėnesį ragina imtis konkrečių veiksmų, kovojant su terorizmu, neapykanta ir e, smurtiniu ekstremizmu. Kartu su jumis mes darysime viską, ką galime, kad sumažintume šią grėsmę. Tačiau čia tam reikia ilgalaikio požiūrių, stipraus įsipareigojimo ir tvarių pastangų iš ES ar valstybių narių pusės. Paskutinėme tarybos posėdėje birželio mėnesį vidaus reikalų ministrai pasidžiaugia, kad komisija įsteigė aukšto lygio grupę skirtą radikalizacijos klausimais. Ir netrukus bus pradėtas darbas analizuojant galimybės įsteigti ES sąjungos centrą skirtą prevencijai ir deradikalizavimui. ES turi teisinę ir moralinę pareigą apsaugoti piliečius Mes žinome, kokios yra dedamos pastangos susijusios su keitimus informaciją, užsienio teroristais ir grįžtančiaisiais. Mes daug dirbame gyvendami šias priemonės, bet reikia daryti visada daugiau. Mes esame įsipareigoję eiti į priekį ir e, analizuojant Šengeno informacijos sistemos pasiūlymus, kurie pasteikti 16 metų gruodžio mėnesį. Šie pasiūlymai apima pokyčius, kurie padės kovoti su terorizmu, e, be kitako įvedant ir prievalę sukurti e, SIS e, pranešimų sistemą, jeigu atsiranda teroristinių išpolių ir taip toliau. Mes ir toliau svartysime šios pasiūlymus prioritetinę tvarką. Remiantis diskusijomis, kurios įvyko praėjusioje taryboje, ir toliau keičiantis e, nuomonėmis darbo grupės, e, jau pirmininkaujant estijai, mūsų tikslas pasiekti bendrą požiūrį rudenį. Tada galėsime pradėti tarp institucijas darybas dar 2017 metais. Tam, kad sustiprinome saugumą ir sienų valdymą, buvo žengtas svarbus pirmas žingsnis įsigaliojus Šengenų sienų kodekso pakeitimams, kurie numato sisteminius patikrinimus prie išorės sienų. Ir pastarai metų susitarimas dėl politinių klausimų, dėl įvažiavimo išvažiavimo sistemos vas, buvo labai svarbus e, svarbi gairiai siekiant pilno susitarimo. Politinės susitarimas dėl kitų dokumentų, įskaitant Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos ir Šengeno informacinės sistemos, E, abu turėtų prisidėti prie šių tikslų. Europos kelionių ir leidimų sistema mums yra prioritetas. Dabar, e, kai taryboje pasiektas bendras sustarimas birželio mėnesį, mes norime pradėti tarybas, darybas su Europos parlamentu kaip galima greičiau, kad pasiektume politinį sustarimą iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Pirminkaujantį valstybę taip pat yra pasirengusi dirbti užtikrinant Europos e, informacinių sistemų tarpusavę savaikumą sienų valdymo, migracijos ir saugumo srityse. Taryba e, šiltai sutiko rekomendacijas, kurias pateikė aukšto lygio ekspertų grupė ir jau rudenį pirminkaujantį šalis bus pasirengusi dirbti su parlamentu ir komisija, rengiant uh, tolesnius tarpusavio saikumo pasiūlymus, kad panaikintume e, techninius kliūtis e, naudojant duomenys, kurie jau yra surinkti. surinkti. Geresnis duomenų naudojimas sumažins poreikį rinkti vis daugiau ir daugiau tų duomenų. E, šios diskusijos, žinoma, neturėtų turėti poveikio jau vykstančiam darbui dėl teisėvros pasiūlymui, pavyzdžiui, ES, ETS ir SIS. E, šis darbas siekiant didesnio tarpusavio saikumo, užsaugant, apsaugant parinės teisės bus mūsų prioritetas. E, estai mėgsta informacinės technologijas ir jų savigumą būtent dėl to, kad e, tai apsaugo duomenis aukštų lygmenių ir suteikia skaidrumą. Mes taip pat manome, kad EULISA agentūra, kuri įgyvendinti, e, naudoja plačio, plataus masto sistemas, turėtų turėti pakankamus įgaliojimus. Ir mes čia dirbsime kaip prioriteto tvarka, kad pasiektume bendrą požiūrį taryboje iki šių metų gruodžio mėnesio. Ponios ir ponai, gerbimi parlamento nariai, Noriu padėkoti e, Jūs už tai, kas sutikote su manimi šiandien ir sutikėte galimybę pristatyti Estijos prioritetus, kad Europa taptų saugesnė vieta mūsų piliečiams ir lankytojams. Ir aš esu pasirengęs atsakyti į Jūsų klausimus. Ačiū. Dėkoju. Aš maniau, kad aš kalbėjau per ilgai. Jūs šiek tiek virštė savo laiką, bet tai nėra e, didelė problema. Jūs palėtėte tikrai labai daug klausimų, susijusių su daug dokumentų rinkinių. Mes turime pusvalandį laiko. E, šiems sudėtingiams klausimams. Mm, Žiūriu, kas paprašė žodžio. Aš turiu keturis e, narius. Mrs. Gomez, Bjork and Mr. Coelho, could you just indicate? Ai, dabar norėčiau paprašyti žo, paprašy, paraginti paprašyti žodžio tų, kurie dar ne paprašė. Kaip jau minėjau savo žykinė kalboje, neformali vidaus reikalų tarnyba, taryba sustelkė į tam tikrus strateginius klausimus, uh, saveikumas, eties, migracija ir e, kiti klausimai. Mes visų klausimų nepalėsime, bet e, komisijos veiksmų planas susijęs su Elgesio kodeksu, Elgsnos kodeksu yra vienas iš prioritetinių klausimų. E, taip pat buvo užbaigtos diskusijos dėl prieglopšio dokumentų rinkinio. Dabar suteiksiu žodį Birgit Sipel. Kalbėkite nelgiau negu dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Tai yra tikrai didelis iššūkis, nes aš žinau, kad visi turės daug klausimų. Aš norėčiau susitelkti ties dviem, dviem arba trim klausimais. Iš spaudos girdėjau kad TVR ministrai kalbėjo apie savanorišką grįžimą iš Nigerio pusės ir Libijos. Norėtume sužinoti, ar jūs turite informacijos apie tai, kad žmonės, kurie nuvyko į Libiją darbo tikslais, dabar yra toje šalyje užstrigę. Ir ką reikėtų dar E, daryti, kokiu veiksmu reikėtų imtis, tam, kad žmonės ne tik, kad būtų gražinami į savo kilmės šalį, bet ir tam, kad jiems atsivertų tam tikros perspektyvos, tam, kad jie vėl nesistengtų iš tos šalies bėgti. Kalbant apie Libiją, aš girdėjau apie sustiprintą bendradarbiavimą ir mm, paramą Libijos e, pakrančių pareigūnams. Bet e, žinote, kad Libijoje e, tai e, organas, kuris dirba, institucija, kuri dirba šios rytyje, yra sukarinto pobūdžio. Ar ir Libijos pakrančio dar, nu, darbuotojai yra susiję su organizuotu nusikalstamumu ir ar jūs apie tai turite informacijos? E, E, ar turite informaciją apie tai, kad jie išnaudoja žmonės? Na ir dėl perkelimo iš konfliktų zonų sustiprinto e, perkelimo. Kaip tai bus sprendžiama, turint omeny, kad daugelis valstybių narių nepasisako už šį klausimą, nepritarė jam. Dėl saugumo, jūs kalbėjote apie radikalizaciją, deradikalizaciją, radikalizavimo mažėjimą. Jūs kalbėjote apie Europos centrą skirtą šiam tikslui, bet ar turite kokiu nors idėjų apie nacionalinių valstybių narių situaciją? Ar valstybės narės paskatintų toks centras kovoti su pagrindiniais keliais, kuriais atvyksta teroristai. Dėkuoju. Kolegos, kalbėkite nelgiau negu po dvi minutės. Ana Gomes dabar. Dėkuoju, ministrė, dėl Libijos. Ambasadorius Martinas Kobleris kuris e, buvo specialusis atstovas um, E, Libijoje dar prieš kelis mėnesius. Jis lankėsi mūsų posėdėje prieš tris savaitės ir pasakė, kad Europos Sąjunga remia e, stovyklas, kurios yra kalinami asmenys. Mano klausimas būtų toks. Jūs remiatės UNHCR, bet iki šiol ši organizacija nebuvo oficialiai įsisteigusi Libijoje. Kaip mes galime užtikrinti, kad mes nepadėsime, finansiškai nefinansuosime tokių stovyklų, kuriuose yra kankinami žmonės? Aš lankiausi Libijoje tokiuose stovyklose 11 ir 12 metais. Aš manau, kad dabar situacija juose dar labiau pablogėjusi. Uh, kokį stebėjimą taikote tam, kad mūsų, tam, kad lib, užtikrintumėte, kad Libijos mm, pakrančių tarnautojai tikrai dirba ir ne tik, kad puldinėja, pavyzdžiui, Italijos laivus ir po to teigia, kad mane, kad tai buvo migrantų laivas. Kaip ES gali toliau laikytis tokios politikos, jeigu neturi priemonių kontrolė užtikrinti. Dar dėl penktos pinigų plovimo direktyvos. E, Estija nori užbaigti diskusiją dėl šio dokumento. Ankstesnė valstybė pirmininkaujant diskusijos užstrigo ir uh, Aš norėčiau pasakyti, kad mes tikrai dedame visas viltis, kad Estija sugebės pasiekti pažangos ir kad ši direktyva bus patvirtinta. Rytoj paminėkite šį klausimą teisingumo ministriui. Pone Bjork, dėkoju. Aš esu pranešėja perkelimų srityje e, ir mane šis klausimas labai įdomina. Dėkoju už tai, kad jį palėtėte. E, pritarsiu tam, ką sakė ponė Sipel. Liepos 6 dienos pranešime spaudai jūs minite, kad jūs stiprinsite bendradarbiavimą su perkeliumu e, e, į kilmės šalis konfliktų zonose. Aš norėčiau sužinoti, apie kokius skaičius jūs kalbate ir jūs kalbate taip pat ir apie tokius šalis kaip Turkija. E, Taip pat dėl TVR tarybos aš turėčiau porą klausimų. Mes, keli nariai iš skirtingų frakcijų, nusintėme laišką, kuriame pabrėžime, kad turime abejonių, esame susirūpinę. Esame susirūpinę. Vienas iš tų klausimų buvo, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijų gelbė, gelbėjančių asmenis Elgesio kodeksas. Yra teigiama, kad e, iš tiesų jų veikla nėra tinkamai vykdoma. Mes neturime Europos e, gelbėjimo e, sistemos. Ir jeigu mes apribosime taip pat ir nevyriausybinio organizacijų veiksmus šioje srityje, kils dar didesnis pavojus ir mes dėl to būsime kalti. Kolegos minėjo taip minėtus, taip vadinamus Libijos pakrančių darbuotojus. Yra teigiama, kad tai yra štiek, iš tiesų kovotojai, kurie e, vykdo nusikaltimus. Taigi toks bendradarbiavimas, mano manimo, iš tiesų ES yra maž mažiausiai netinkamas. Ir baigdama, norėčiau dar pasisakyti apie mūsų atsakomybę ateityje. Aš manau, kad e, ateities ES prieglopščio sistema yra nesienos, o solidarumas ir atsakomybės pasidalymas. Mes turime tai suprasti ir taryba tai turi įsisamoninti ir e, mes tikimės, kad Estija pirmininkaujant mes lauksime pagalbos šios rytyje. Dėkuoju, panas Koeliu. Dėkuoju. Ministrė, man tikrai didelė garbė su jumis susitikti dar kartą. Dėkuoju už jūsų kalbą ir už jūsų pristatytus Estijos prioritetus. Norėčiau paminėti du dalykus - naują Europos prieglopšio agentūrą ir Schengen informacijos sistemos reformą. Dėl agentūros aš e, manau, kad Estija tikrai pilnai įsipareigos, imsis visų priemonių tam, kad šis dokumentas būtų užbaigtas. Yra dar klausimų, kurie nebuvo išspręsti, bet mes neturėtume vėlinti dokumento patvirtinimu. Mums reikia tvirtos prieglapščio agentūros ir jos reikia kuo greičiau. Dėl SIS aš esu pasirengęs bendradarbiauti su Estija. Ateinančiais mėnesiais aš manau, kad tai yra prioritetinis klausimas ir jums. Ir kaip jau Kaip minėjau ir anksčiau ir minėsiu ir vėliau, aš manau, kad šis parlamentas turėtų kuo greičiau imtis veiksmų šioje srityje. SIS tikrai gali būti naudinga mūsų piliečiams, štai dėl ko reikia kuo greičiau pasiekti politinį susitarimą, kuris būtų tinkamai parengtas ir aš tikiuosi, kad jūs padėsite. Elišlein, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, ger, norėčiau palinkėti geriausios kloties, pirmininkaujant. Vis dėlto yra neįteikėtina, kad taryba jau pamiršo savo įsipareigojimus perkelimo ir diskusijų dėl Dublino srityje. Nebediskutuojama taryboje visai apie komisijos pateiktą pasiūlymą. Jūs minėjote kai kurias temas e, susijusios su Dublino reforma, dėl kurių jau atrodo buvo susitarta. Man norėčiau pasakyti, kad e, manau, kad e, taryba turėtų gėdintis, kalbėdama tik apie mūsų atsakomybės perkelimą. Veiksmų planas buvo patvirtas praėjusią savaitę ir vis, viskas yra skirta, visą dėmesį yra skiriamas Mm, gražnimui į kilmės šalis, Migration Compact ir taip toliau. Kaip minėjo, daugelis Libijos pakrančių darbuotojai spar, e, šaudo į migrantus. Aš lankiausi Katanijoje ir e, a, teko bendrauti su SOS Mediteranė laivo įgula. Buvo pabrėžta, kad Libijoje žmonės yra kankinami ir, ir stengiasi iš ten pabėgti. Ar a, e, bus dedamas koks, nu, bus dedamas kokios nors, tikrai bus dedamos pastangos tam, kad žmonės turėtų toliau likti šalyse, e, kuriuose jie yra kankinami. Nevyriausybinės organizacijos tapo atpirkimo ožiu, iš tiesų dėl, dėl viso to kalta Europos Sąjunga, todėl kad nėra užtikrinamas saugus kelias uh, patekti į ES valstybės. Tik tai užtikrinant galėtų būti užtikrintas solidarumas. Dabar Italija yra vienintelė šalis, per kurią galime patekti į ES. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Radevas. Dėkuoju. Nėra vertimo. Yra problem, techninių problemų. Европейския съюз Nuotras. Sorry, colleagues, we're just checking that. Kolegos, minutėlę. Oh, yeah. Sorry, colleagues, it's a technical problem. Oh, uh, Mr. Radev, can I just take you at the end, please? Pone Radev, norėčiau nukelti jūsų pasisakymą vėliau, nes dabar yra techninių problemų su vertimu iš jūsų kalbos. Taigi suteiksiu žodį e, Marijų Loresten. Aš tikiuosi, kad vertimas iš estų kalbos e, yra užtikrintas. Dėkoju. Aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Jūs minėjote, kad Estija e, norėtų vystyti duomenų naudojimo, apdirbimo pajėgumus. Kaip Jūs manote, kokių galimybių yra pas, pagreitinti pabėgėlių užregistravimo procedūrą, nes aš manau, kad e, dėl problemų šioje srityje žmonės per ilgai laukia dokumentų analizavimo. Taip pat Jūs e, e minėjote kitus prioritetus. Jeigu duomenų apsaugos reglamentas turės taikyti tikėtinas už metų arba dviejų. Manau, kad iki gegužės turėtų būti įgyvendintas taip pat ir privatumo reglamentas. Kaip vis tai bus padaryta iki kitos vasaros? Ačiū, Mariju. E, žodis ponui Lenarts ir paskui dar kartą bandysim suteikti žodį ponui Radevui. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ministrė, kad atėjote pas mus. Mūsų laukia nemažai darbų ateinansiais mėnesiais teisingumo ir vidaus reikalų srityje. E, tikiuosi bendradarbiavimo. Turiu porą trumpų klausimų. Visų pirma, dėl saveikumo. Esu įsitikinęs, kad saveikumas taps svarbiausių mūsų prioritetų artimiausioje ateityje. Žinau, kad svarstomi įvairiausi klausimai. E, ir galimybės perėti prie didesnio saveikumo ir užtikrinti didesnę domenų apsaugą ir privataus gyvenimo apsaugą duomenų bazėse. Gal galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti ir kaip rengėtės dirbti šioje srityje per, kit, per kitą pusmetį? Antras klausimas apie migraciją ir prieglopstį. Bendroje migracijos ir prieglopščio sistemoje E, dalykas, kurio dar stinga, tai sugražinimo politikos veiksmingumas. Dirbome Eurodax rytyje, e, Šengeno informacijos sistemoje. Ar yra konkrečių idėjų, kurias, kurių pagrindų dirbsite per kitą pusmetį, kad e, asmenų sugražinimo politika taptų veiksmingesnė prieglopščio priemonių rinkinio dalimi? Pone Radėvai, bandykite, jeigu visi techniniai klausimai išspręsti. Ačiū, pirmininkė. Ministrė. Vienas didžiausių ES iškilusių iššūkių tai migracijos krizė. Kalbame jau apie tai ilgą laiką. Graikija, Bulgarija, Italija yra pasienio valstybės, e, kurios susiduria su didžiulius migracinius spaudimu dėl savo uh, E, geografinės vietos. Jau ilgą laiką kalbame apie prieglapščio teisės aktų keitimą, ypač ir dabartinė padėtis Italijoje patvirtina, kad reikia skubių ir veiksmingų priemonių, kad priimtume prieglapščio prašytojus atvykstančius prie ES sienų. Noriu paprašyti jūsų, kad padarytumėte viską, kas jūsų galioje, kad būtų svarčiai uh, patvirtintas bendrasis požiūris į, į Dublino reglamento keitimą. Taip kilmės valstybės ir tranzito valstybės e, bus įtikintos, kad mes solidarus su jomis. ES teisės aktai e, turi atitikti asmenų sugražinimo procedūras, nes kai kurie žmonės neturi e, teisės būti ES ir turi būti sugražinti į savo kilmės arba tranzito valstybės. Todėl tikiuosi, kad terminai, per kuriuos, laikotarpiai, per kuriuos apsvarstomi prieglaušio prašymai, tikrai sutrumpės. Ponas Void, dar prašau, trumpai. Ačiū, pirmininkė ministrė. Jūs gana aiškiai pasakėte, kad, turite, kad turime ginti savo piliečių teisės. Bet nuo praėjusio savaitgalio žinome, kad tai nėra įmanoma visose es valstybėse narėse. Buvo didžiojo 20-ko susitikimas ir 20 tūkstančių politikų, atsiprašau, policininkų nesugebėjo apsaugoti Hamburgo miesto piliečių Ir vėl kalbama apie nacionalinių sienų e, atkūrimo galimybės. Kontrolės atkūrimas ir apsauga nuo kairiųjų ekstremistų. Ar, ar tai jūsų nuomonė yra tinkamas kelias ir ar tai būtų būdas apginti, apsaugoti Europos piliečius? Toks mano klausimas. Ačiū kolegos, kad laikėtės pasisakymams skirto apribojimo. Ačiū už užduotus klausimus. Dabar norėčiau paprašyti ministro atsakyti į jam skirtus klausimus. Ar dar kas nors norėjo pasisakyti? Jūs tarsi mirktelėjote man, kad pamatėte ir mane, ir dabar visi pasisakė. Ačiū, sako ponės Argentinė. Aš trumpai, pirmininkė, pastarąsias dvi savaitės kalbame apie didžiulius prie, e, prieglapščio prašytų ir migrantų srautus atvykstančius į Italiją. Bendras e, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Europos komisijos atsakas e, tai iš, išpolis prieš nevyriausybinės organizacijas, kurios gelbėja žmonės vykstančius link Italijos krantų E, minimas nevyriausybinių organizacijų kodeksas, ką, ką tas kodeksas turėtų pasiekti jūsų nuomonė ir ar jis bus taikomas prekybiniams laivams, kurie plaukėja tame regione. Ar numatote saugių uostų atsiradimo galimybę, kurie būtų arti Italijos? Kalbama pavyzdžiui apie Tunisą. Uh, Taip pat iš dokumento, kurį gavome prieš diskusijas, kur, kuri nevyksta šiandien dėl redmisijos sutarčių su Tunisu, pavyzdžiui, kad šioje srityje pažangos nepasiekta. Ko, kokia yra pirmininkaujančios e, taryboje valstybės pozicija? Perkelimo. E, projektas e, jau jam sueis du metai, rugsėjo mėnesį. Mes turėjome perskasyti 160 tūkstančių žmonių, tačiau pažadų neištiesėjome, jie neperskirstyti. Ka, kaip manote, kas nutiks po rugsėjo? Ir galiausiai pirmininkė saveikumas. Šiuo klausimu mano frakcija rengia bendrą nuomonę, derina požiūrius. Noriu paklausti, ar numatote automatinį privalomą keitimąsi duomenėmis, ar galbūt valstybės narės galės pareikšti, kad jos nedalyvauja automatinėje mainų, duomenų mainų sistemoje ir nesikeis duomenėmis su visais ES. Pirmininkas, atsiprašau, kad jūsų nepastebėjau. Ir dabar jau tikrai visi pasisakė ir žodis ministrui. Kolegos, noriu padėkoti tų, kurie kalbės kitais klausimais, nes mes šiek tiek užtemsime laiką šio klausimo nagrinėjame. Šiandien lankosi didelė Bulgarijos vidaus reikalų ministerijos delegacija su vidaus reikalų ministru. Noriu jūs pasisveikinti su jais. Bulgarai e, pradeda darbą rengdamiesi Mm, pirmininkavimai, kurie jie perims po šio pusmečio. Ir ministrė dabar žodis jums atsakyti. Prašau. Gerbiami parlamento nariai. Noriu padėkoti daugeliu jūsų, su kuriais jau buvau susitikęs kaip su pranešėjais ar šešėliniais pranešėjais svarbiamis temomis. Ir gavau daug informacijos ir geriau suprantu, kaip veikia Europos parlamentas, kokie yra jo prioritetai ir kokie tikru, realiu greičiu e, eina darbas priekin. Klausimus suskirs, suskirstysiu į tris bendras grupės ir pabandysiu savo atsakymus apibendrinti kiekvienoje klausimų grupėje. Pakalbėsiu apie mūsų pirmininkavimo siekius ir kaip mes rengėmės dirbti. Visų pirma, svarbiausias klausimas, ponė Sipil ir daugelis kitų uh, ne, ne, nekartosiu, neminėsiu visų pavardžių. Kalbėjome apie Italijos veiksmų planą ir migracijos reformą ir Dublino sistemos reformą. E, Italija kreipėsi į Estiją prieš dešimtį dienų. Likus kelioms dienoms iki mūsų neoficialaus e, susitikimo, Italija paprašė įtraukti klausimą į darbo tarkę, mes sureagavome Po kelių dienų įvyko Italijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Europos komisijos diskusijos e, vykusios Paryžiuje. Mes e, žinojame, koks tų diskusijų turinys. Ir jau tada žinojame, kad Italija pateiks klausimą ir kad Italijos veiksmų planas bus vienu svarbiausių mūsų darbo tvarkės e, talinė punktų. Kitas dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, tai kad negalėjome priimti jokių o, oficialių sprendimų, nes taryba buvo neoficiali, bet e, mes pas, pasidžiaugiame, pasveikinome tą veiksmų planą. E, Bet išvadose taip pat yra minimas nevyriausybinio organizacijų klausimas. Norėčiau patvirtinti, kad vyko karštos diskusijos tą temą. Ji buvo labai aktyviai svarstoma. Kalbame apie veiks, veiksmų planą skirtą Italijai ir nevyriausybinių organizacijų Italijoje kodeksą. Vyks įvairių darbo grupių posėdžiai, kuriuose bus svarstomas tas veiksmų planas. Ir tikiuosi, kad visi kiti taip pat pateiks savo pasiūlymus jam. Mes suprantame tą planą kaip e, koordinavimą, mūsų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis koordinavimą, o ne jų veiklos e, ribojimą. Pateikiau pavyzdį. Jei, jei kyla gaisras, profesionalus gaisrininkai jį gesina, jie yra savanori, NVO, kurie nori prisidėti, reikia jų darbą koordinuoti, nes kitaip nebeliks miško to paties tikslo siekiam ir čia. Bendradarbiavimas tarp NVO, kuri, kurios gelbėja e, atviroje jūroje atsidūrusius žmonės. Žinoma, mes nedarysime spaudimo nevyriausybinėms organizacijoms, kad, kad, kad jos nebegalėtų dirbti. Tikrai nėra priežasties mums taip elgtis ir ir neoficialiame susitikime tikrai nebuvo net pagrindo tokiams svarstymams. Toliau Libija. Libijos pakrančio apsaugos dar, tarnyba. Ir, po, ir, ir kalbame apie politinės galios, politinės valdžios klausimus, man kyla abejonių. Bet reikia dirbti, eiti priekin ir kažkaip valdyti situaciją Libijoje. Galbūt kalbėti ne apie sieną viduržėme jūroje, bet apie e, Libijos sieną, pietinę Libijos sieną. Jie atvyksta per ten ir ne tik iš Šiaurės Afrikos šalių. Didžiausias rautas žmonių vyksta iš Bangladešo. Jie atvyksta per dykumą daugelis jų žūna keliaudami per dykumą. Ir šiandien turime vieną realią galimybę e, pristabdyti šiuos procesus, kad viską pakeistume. Turime spręsti Libijos klausimą. Kaip žinote, yra ES e, įkurtas Afrikos patikos fondas skirtas šiems tikslams. E, ir man atrodo, kad reikia e, ir valstybė skirtų daugiau jam finansų, kad viskas eitų priekin. Reikia geriau bendradarbiauti su žmonėmis, kur, kurie jau dirba ir, ir reikia gerai juos parengti, bet tam prireiks dešimčių milijonų eurų. Toliau solidarumas. Vėl sąsajos su Talino susitikimu turime padalinti klausimus į keletą grupių. Italijos klausimas buvo paskutinė minutė įtrauktas, bet mes kalbėjome ir apie solidarumą, Dublino reglamento reformą bei atsakomybės klausimus. Turime visus šiuos aspektus svarstyti drauge. būtent taip manau, galbūt ilgainiui juos reiks at, suskirstyti, padalinti. Bet Italijos krizė paštrėjo ganas sparčiai. Ir pagrindas veiklai šiuose srityse galėtų būti Dublino reglamentas. Žinome, kad visi šie aspektai susijęs su ES prieglopščio sistemos reforma buvo svarstami e, pabaigoje susitikimo ir mes be abejo esame pasirengę trišalio dialogo daryboms. Solidarumas yra aktualiausias klausimas ir iškyla rizika įstrikti kla, šiame klausime, nes yra skirtingų nuomonė apie solidarumą, skirtingų požiūrį. Žinoma, tai būtų gaila, bet mes žinome, kad valstybės narės yra suverenios Turime nepamiršti, kad labai veiksminga asmenų sugražinimo politika tų žmonių, kurie negauna tarptautinės apsaugos Europoje, taip pat e, sėkminga stip, ryštingesnė išorės sienų apsauga būtų svarbus žingsnis priekin, įgaliojimai mums dirbti priekin. Ir tos valstybės, kurios kitaip, e, laikosi kitokios nuomonės apie solidarumą nei dauguma valstybių narių. Ir jeigu komisija nuspręs taikyti kokias nors priemonės tų šalių atžvilgių, tai jos valia, e, lauksime tų priemonių poveikio, bet aš norėčiau, kad es narės dirbtų toliau, eitų priekin solidarumo pagrindu ir būtent to ir sieksiu per atmenčius kelis mėnesius, nes norime, kad solidarumas ES būtų suprantamas plačiau. Regla, Dublino reformos reglamento reforma yra neišvengiama, nes šiandienos globaliame pasaulyje e, Italijoje iškilusi krizė gali nutikti bet kur, ne tik viduržėme jūroje, o ir ši, labiau šiaurė esančiose regionuose. Tariau, pereinu prie Estijai aktualaus klausimo saveikumo. Noriu, pirma, noriu visų pirma jūs pasi, patikinti, kad 21 amžiuje tai vienintelis būdas dirbti, kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu mūsų teisėsaugos institucijos turi gebėti dirbti veiksmingai ir sparčiai ir tai e, galimybę tai, e, taip daryti įgysime tik tai tuo atveju, jeigu pradės veikti duomenų mainų mechanizmai. Jei kalbame apie duomenų apsaugą, esu pasirengęs patikinti jūs, remdamasis Estijos pavyzdžių, kad jei valstybės duomenų bazės yra gerai sutvarkytos ir jos komunikuoja tarpusavėje, jas galima prižiūrėti ir kontroliuoti bei nustatyti visus pik, bandymus piknaudžiauti tomis duomenų bazėmis. Yra galimybė nustatyti skirtingus prieigos lygmenis skirtingiems teisės saugos e, sistemos pareigūnams, kad informacija esanti domenų bazėse būtų tinkamai apsaugot. Tai yra įmanoma pasitelkus šio laikinės saveikės duomenų bazės, kurios veikia sėkmingiau nei atskiros, atskirtos duomenų bazės, nes kitaip reikia atlikti daug daugiau administracinio darbo našta yra daug didesnė. Toliau svarbiausi klausimai, kurie mūsų laukia. EASO biuras, taip mes norime sparčiai siekti sparčios pažangos, kai tik tai parlamentas dirb, grįž iš vasaros atostogų. Šengeno informacijos sistema, kaip suprantu, uh, šiuo klausimu baigėme pasiekti bendro sutarimo ir tolesni darbai numatomi rudenį. E, tas pats apie patekimo ir išeimo sistemas bei etijas. E, vyksta trišalio dialogo dėrybo šiais klausimais. E, dėl trišalės dėrybos dėl etijas sistemos tęsis rudenį. Radikalėjimas ir Europos centras. Tai į ateitį projektuojamas požiūris, aš pritariu idėjai, tokiai idėjai. Šis požiūris paremtas jau vykstančių policijos bendradarbiavimu, kuriame vyksta informacijos mainai apie domenų bazės, kurios remia, apie svetainės, kurios remia radik radikalėjimą. Radikalėjimą lankiausi Silicio slėnyje draugė su kitais pareigūnais, kur kalbėjomės apie socialinėje žiniasklaidoje esančias mm, svetainės ir jie yra pasirengę su mumis bendradarbiauti šiais klausimais. Turime nepamiršti, kad tos įmonės konkuruojančios tarpusavyje bendradarbiauja uh, kuomet reikia pašalinti iš interneto e, radikalėjimą palaikančias svetainės. Žinoma, jiems būtų gerai bendradarbiauti su vieninga institucija Europos Sąjungoje. Jei kelios valstybės, jei valstybės nori bendradarbiauti su tomis įmonėmis, jos gali tai daryti. Ir čia jau kalbame apie platesnę sritį, tai yra uh, kovos su radikalėjimu priemonės ir politika. buvo užduotas klausimas apie asmenų pe, iš trečių šalių perskirstimą, perkelimą. Kaip pirmininkaujančios valstybės atstovui, man tenka užduotis paraginti valstybės narės sudaryti galimybės perkelti, perskirstyti asmenys. Estija yra to preferencinio sąrašo kažkur viduryje, bet jei pavyktų pasiekti sutarimo su Italija ir atlikti visus, visas apklausas Italijoje, tuomet iš tų centrų galėtume sparčiai žmonės perkelti ir perskristyti. Atsiprašau, nesakiau visus klausimus, nes buvo užduota tikrai nemažai jų. Ir tikiuosi, kad vyksiančios kad tol, mūsų diskusijos teisės, parlamento vaidmuo šiais klausimais tikrai labai svarbus ir tikiuosi gero bendarbiavimo per kitus du mėnesius ir noriu Jūs patikinti, kad susitiksime dar ir, manau, išsiaiškinsiu Jūsų nuomonę ir viziją apie krizės ir ilgalaikės politinės problemas. Ačiū. Think... Labai ačiū, ministra. Manau, kad daugelis šių klausimų, įskaitant Libiją, yra labai svarbus klausimai ir be abejonės dar su jumis sustiksime ne kartą. Netrukus įvyks ministrų susitikimas Tunise dėl Libijos Liepos 24 dieną, taigi tai klausimai yra svarbus. Aišku, mes galime būti lankstus dėl to, kaip mes žiūrime į informaciją gaunamą iš tarybos. Situacija yra tokia kad e, yra svarstama labai daug dokumentų ir mes galime būti lank, kiek galima lankstesni. Čia dabar buvo pirmasis mūsų susitikimas, kuris buvo labai naudingas. Ir e, jūsų kolega rytoj turbūt informuos mus apie kitus klausimus. E, tai tiek, ačiū ministrė, ačiū kolegams, kad elgėtės disilinuoti, šiek tiek vėluojame. Ir todėl iš karto pereiname prie ketvirtojo klausimo. Ačiū Jums dar kartą, ministrė. Bendrasis ES biudžetas 2016 metams. Pone Ježakai, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Dabar žodis Jums kaip pranešėjai pristatyti nuomonės projektą. Prašom. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, tikiuosi, kad pavyks aptarti tai iki pusės penkių, kada man reikia eiti į PANA komitetą, pristatyti pranešimo projektą. E, kolegos, 18 e, metų biudžeto signavimai mokėjimams ir įsipareigojimams e, sumažinti 17,9 procento ir 21,7 procentų atitinkamai palyginti su 17 metais. Ir aš, nors aš manau, kad galime pritarti lankstumo priemonės panaudojimui, kad asignavimai būtų įtraukti į trečiąją antrašinę dalį. 817 milijonų eurų virš ribos. Aš nemanau, kad to patkanka susidoroti, su, patenkinti vis didentėms ES poreikiams, ypač vidaus saugumo fonde. Ten lėšų sumažėja pakankamai nemažai palyginti su 17 metais turime nemažai saugumo problemų Europoje. E, taip pat potencialiai gali grįžti nemažai kovotojų iš Sirijos ir Irako, pavyzdžiui, nes Islamo valstybė priversta atsitraukti tose šalise ir sąjunga bei jos agentūros turi turėti pakankamai išteklių e, su šiomis grėsmėmis kovoti. Įsteigus e, įvairių lygių sistemą, TIR sistemą ir važiavimo išvažiavimo sistemą, mums reikia pakankamai lėšų, kad galėtume jas tinkamai gyvendinti. O tai labai svarbu saugumui Europos Sąjungoje. Be to, EMI fondai taip pat yra pakankamai išnaudoti. Komisija aiškina, kad prieglapšio prašytojų skaičius drastiškai mažėja. Galbūt tai tiesa, kalbant apie Balkanų maršrutą, vidurio, viduržėmė jūros maršrutos maršrutę yra vis daugiau atvykstančių iš Šiaurės Afrikos, konkrečiai iš Libijos. Mano nuomonė, labai svarbu, kad sąjunga turėtų pakankamai išteklių, jeigu dar vienas masyvus pabėgėlių srautas atsirastų. Anksčiau mes buvome tinkamai pasirengę tokio masto įvykiams ir atsidūrėme situacijoje, kodėl net daug mėnesių užtruko, e, kol galėjome kažką padaryti, kad atrodo, jog kažką kontroliuojame. Turime mm, įvertinimą atitinkamai e, biudžeto poreikius. Toliau, kalbant apie sąjungos agentūras dirbančias teisingumo ir vidaus reikalų srityse, pozityvų tai, kad komisija pasiūlė padidinti biudžetą ir steigimo planus daugumai agentūrų. Tačiau nesižvelgta į visų agentūrų poreikius. EULISA turi svarbu vaidmenį siekiant užtikrinti veiksmingą keitimąsi informaciją sąjungoje. Ir atsižvelgiant į tolesnės užduotis, kurios jai buvo priskirtos, jai reikia daugiau žmogiškųjų išteklių. Europolo užduotis terorizmo prevencijos, kibernetinių nusikaltimų ir žmonių kontrabandos sritise smarkiai padidėjo. Todėl mes raginame komisiją persvarstyti ar savo pasiūlymus, ar tie padidinimai darbuotojų yra pakankami. Ir aš mielai išklausysiu kolegų nuomonės e, dėl nuomonės projekto ir mano komanda ir aš pats esu jūsų dispozicijoje. Ačiū. Ačiū jūsų, už jūsų darbą, pana Ježekai. Dabar tiesiai periname prie šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų. Pradėsime nuo Barbaras. Šešėliniai pranešėjai. Barbara Kudrytska, APP. E Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasidžiaugti nuomonės projektu, kurį parengė pranešėjas. Mes sutinkame biudžeto mažinimas, kaip siūro komisija dėl NIF ir ESF yra apgailestautini ir turėtų būti persvarstyti. Noriu pabrėžti keletą aspektų, kuriuos turėtų pabrėžti nuomonė. Dėl NIF mes turime pabrėžti, kad biudžeto mažinimas yra nepateisinamas, kai kalbama apie integracinės priemonės ir veiksmingą gražinimo politiką. Žinome, kad šiuo metu mažiau finansavimo reikia dėl to, kad Darsama patvirtinti teisės aktus prie globščio ir migracijos rytise, ypač dėl Dublino reglamento peržiūros. Tačiau turime paraginti komisiją įgyvendinti savo pažadus ir pateikti e, projektą, peržiūros e, laiško projektą, kad būtų tas užtikrintas reikalingas finansavimas dėl ESF finansavimas e, turi būti tinkamas. Tai labai svarbu ne tik gerinant e, keitimas informaciją, bet ir kovant su kibernetiniais nusikaltimais, bet ir su kitais nusikaltimais ir tarprasybiniais nusikaltimais, įskaitant terorizmą ir priekybą žmonėmis. Na ir pagaliau atitinkamas e, vidaus reikalų agentūros turi gauti pakankamą finansavimą. Ir čia aš sutinku su pagrindiniu pranešėju. Todėl parama Europolui, Eurojustui, Eulisa ir Sepol turi būti aiškiai išdėstyta. Aš pateiksiu pakeitimų dėl šio aspekto ir lauksime tolesnio bendradarbiavimo su pranešėjai, užbaigiant renkti nuomonę rūpiučio mėnesį. Ačiū. Ačiū toliau Salvigijomis socialistų šiame prašėje. Taip e, ir tuo pačiu prasme noriu padėkoti pranešėjai ir kaip jūs, kaip ponia Kodriska, pasipiktinti tuo drastišku finansavimo sumažinimu 18 metams saugumui. Tiesa, kad trečioji antrašinė e, dalis e, buvo sustiprinta panaudojant e, įvykus pasario metų įvykiams. Tačiau tas sumažinimas dabar biržeto nesilogiai tai, kas vyksta migracijos srityje. Dėl to, ką, kaip kolegos minėjo, kas vyksta Italijoje ir Libijoje, todėl norėjau tai pakartoti ir pasakyti, kad sumos skiriamos įvairioms agentūroms agentūroms, dirbančioms migracijos rytyje, ESO, kolegos minėjo kitas agentūras, EULIZA. Taigi jos, joms skiriama nepakankamai lėšų, atsižvelgiant į padidėjantį jų vaidmenį. Todėl mes turėsime pakeiti pakeitimų ir kad parodytume, kokie yra mūsų prioritetai prieglopščio, prieimimo ir integracijos srityje. Ačiū pirmininkė, tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū Silvijai. Daugiau šešėlinių pranešėjų nėra. Todėl ponas Depre, Žerarai, prašau. Ačiū pirminkė. Trumpai. Ir pirmiausia pasakysiu, kad aš sutinku su kolegos ir draugo Ježeko orientacija. Reikia paminėti du elementus. Pirmasis yra tas dalykas, kuris e, iškėjo po balsavimo mūsų komitete dėl Eurodak. Mūsų kolegės Sofija Intelt pakeitimas e, kalba apie, kad būtų skurtas Europolė skyrius, skirtas rinkti informaciją ir stebėti E, piknaudžiavimą su nepilnamečiais ir su nežmogišku elgesiu su jais. Manau, kad šis prioritetas, e, dėl kurio buvo balsuota, balsuojant dėl Eurodako, yra svarbus. Aš jau kalbėjau apie tai su Petru ir mes norime, kad būtų skirta lėšų, kad Eurodak galėtų vykdyti šią misiją, dėl kurios mes jau nusprendėme balsavimo metu. Toliau taip pat norėčiau E, pasisakyti, kaip ir kiti kolegos, dėl EULIZA. Turime tą statistiką. E, ši agentūra atlieka delikatų darbą, subtilų darbą. E, ji renka įvairius duomenės susijusius su personalo teisėmis. Pavyzdžiui, 2015 metais 2,5 tūkstančių buvo e, išorės ekspertų palindenėta, o vėliau 6 tūkstančiai. Kadangi mes norime stiprinti Eulyzą misiją, reikia apibūdinti kriterijus, kurių būtų laikomasi, siekant apsaugoti duomenis. Taigi, pirminkė, dar kartą kartoju, aš pritariu kolegos Petro orientacijai, rengiant šią nuomonę. Ir aišku, pateiksime ir pakeitimų susijusių su tomis problemomis, kurias ką tik paminėjau. Labai ačiū iš e, jūsų analizę. Tai tokia nuomonė dėl Eulyza buvo išreikšta ir neformalioje taryboje, kad reikia papildomo finansavimo šiai agentūrai. Dabar grįžtu vėl prie uh, Petro. Ar dar norėtumėte komentuoti kolegų pasisakymus? Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegams šešėlėms pranešėjams už jų pagalbą ir aš mielai lauksiu jūsų pakeitimų, kurie papildytų nuomonės projektą. Pavyzdžiui, tokių dalykų kaip minėjo Žeraras ir kiti. Ačiū. Atrodo, kad turime dar problemų su vertimu. Jeigu išgirsate netikėtų balsų savo ausinėse, bandysime tai sutvarkyti. Terminas pakeitimams yra Liepos 21 diena. E, taip, dėl biudžeto taip pat. Dar kartą atsiprašome kitų, kurie atėjo dėl kito klausimo, nes vėluojame. Tai Eurojusto klausimas, penktasis. Tai yra naujasis pasiūlymas dėl Eurojusto atšaukiantis 2002 metų 187 tarybos taryba pakeista 9 metų sprendimu. Siūloma reglamento siekis yra pasak komisijos yra lisabonizuoti Eurojustą pagal naują teisinį pagrindą ir padidinti Europajusto veiksmingą darbą, pagerinti operatyvinį veiksmingumą ir suteikti vaidmenį Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentas vertinant Eurojusto veiklą. Taigi aš sutrumpinsiu savo pasisakymą e, įžanginį, Nakselį, nu, ir atsiprašau, kad vėluojame pradėti aptarinėti šį klausimą. Dabar jums kaip pranešėjai žodis pristatyti pranešimo projektą. Ähm, Dėkuoju. Eurojustas padėjo sustiprinti abipusį pasitikėjimą ir suvienodinti teisės sistemas. Juo naudojantis galima greičiau išspręsti teisinės problemas tarp atsakingų institucijų valstybės narėse ir užtikrinant abipusio pripažinimo priemonių taikymą. Taip pat buvo galima sustiprinti ir tarptautinį persekiojimą, bet organizuotas tarptautinis tarpvalstybinis susikaltimas šiuo metu uh, pasitaiko vis dažniau. E, vaikų pornografija, nusikaltimai internete yra tokie pažeidimai, nusikaltimai, kurie yra vykdomi tarp valstybinių lygių. Jie yra labai judus, jie vykdomi labai judžių, mobilių, organizuotų organi nusikalstamų grupuočių. Eurojustas yra labai svarbus koordinuojant teisinių institucijų teismų bendradarbiavimą, vykdant tyrimą, tyrimus. Taip pat komisija pateikė pasiūlymą ir ta agentūra, tas dokumentas buvo patvirtintas, pateiktas 13 metų Liepos mėnesį dėl agentūros. 14 metais buvo apibrieštas e, tarybos bendras požiūris ir nebuvo e, įtrauktos tam tikros EPPO sritys. Paaiškinsiu, kodėl atsirado vėlavimo nedaug pažangos buvo pasiekta Europos prokuratūros srityje. Aš laukiu bendrojo požiūrio suformavimą. Taryba ir parlamentas negalėjo parengti tokio teksto, bet dabar jau atsirado tinkamos sąlygos pranešimui renkti. Norėčiau grįžti prie Eurojusto ir EPPO santykio. Kas buvo sutartas su šiandienis pranešėjais? Aš, kaip pranešėjas, pritariu tarybos požiūrį. Kai kurie punktai buvo suderinti su tarybos bendruoju požiūriu, buvo atsižvelgta į daugelį priemonių skirtų Europos prokuratūros kūrimui. Šešio, 66 straipsnėje yra rašoma, kad EPPO įgyvendinimas, įkūrimas turėtų būti užtikrintas per Eurojustą. Bet sutarimo dar dėl šio klausimo nėra. 20 valstybių narių, nors rašoma, kad 19 valstybių narių, bet žinome, kad jau prisijungė ir Italija, yra pasirengusios bendradarbiauti, stiprinti bendradarbiavimą. Ir aš manau, kad Europos prokuratūros įkūrimas būtų tikrai gera idėja. Žinoma, būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo ir subsidiarumo principų. Ir turi būti ir toliau užtikrinamas pasakojimas taip pat ir nacionaliniu lygiu. Prokuratūros įsteigimas e, remiantis vienbalsių sutarimų padidintų vertę, padidintų, padidintų naudą e, TVR srityje, bet kadangi taip nėra, mes turime imtis kitų priemonių. Yra kritikuojamas atsakomybės klausimas, atsakomybę Eurojusto ir nacionalinių institucijų atsakomybę reikėtų konkrečiai apibriežti tam, kad neliktų kokiu nors spragų, tam, kad nesidubliuotų pastangos. Kadangi Europos prokuratura tirs pažeidimus, dėl kų susijusius su Europos finansavimo, Europos finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų. Norėčiau paminėti taip pat ir jurisdikcijos konfliktų klausimą. Manau, kad kalbant apie jurisdikciją, reikia konkrečios apibriešties. Eurojustas yra atsakingas už e, rūpinasi e, pažeidimai susijusiais su ES finansavimu. Aš manau, kad e, labai svarbu tikrinti, kad nebūtų jokių spragų. Eurojustas ir toliau turėtų būti atsakingas už valstybės narės, kurios nevykdės sustiprinto bendradarbiavimo, sukuriant Europos, įkuriant Europos prokuratūrą. Taip pat dar yra viena dalis skirta duomenų apsaugai. Aš džiaugiuosi, kad taryba atskyrė operacinius asmens duomenis nuo tyrimų, tyrimus naudojamų asmens duomenų. Aš manau, kad duomenų apsaugos nuostatos turėtų būti taikomos tik veiklai, tik operaciniams tikslams. Kolega Kornelija Ernst. Dėl institucinės domenų apsaugos rodo, kad reikia atskiro pasiūlymo šioje srityje. Ši taisyklė turi galioti tiek Europolui, remiantis 16 metų reglamentu, kuris jau buvo patvirtintas, tiek e, Europos prokuratūrai. Norėčiau Jums priminti, kad e, m, 2001 metų reglamento 45 numeris 45 mm, pagal šį reglamentą, pagal 45 reglamentą nereikėtų minėti asmeninių duomenų. E, taryba atskiria administracinės užduotis e, nuo operacinių. Aš pritariu šiai minčiai. Eurojustas turėtų didinti veiklos veiksmingumą ir uh, rentabilumą. Valstybės valstybėms narėms turėtų padėti vykdomasis komitetas. Pranešime neperimiau komisijos idėjos. Komisija norėjo, kad du komisijos atstovai dalyvautų šiame vykdomame komitete. Aš siūlau tik vienos mes dalyvavimą jo veikloje. Taip pat dėl Brexito, dėl Airijos ir Danijos. Junktinė karalystė ir Airija neinformavo, kad nori dalyvauti įgyvendinant šį reglamentą. Danija nedalyvauja neprivalo gyvendinti šio reglamento. Žinoma, gaila, kad šios valstybės nedalyvaus, nes e, teisminis bendradarbiavimas baudžiamosios teisinos rytyje būtų veiksmingesnis bendradarbiavant e, visoms valstybėms. Taigi aš norėčiau pasiūlyti sudaryti bendradarbiavimo sustarimą tarp Eurojusto ir šių trijų valstybių. Tai būtų tikrai naudinga. Uh, Dėkoju, suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Visų pirma, e, Silvija Ivon Kaufman. Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjui Axel Foss už tai, kad pristatė šį dokumentą. Taip pat e, Manau, kad mes per vasaros atostogas galėsime išsamei išanalizuoti šį klausimą. Dar ir todėl, kad iki rugsėjo buvo nukelta data, nukeltas terminas, iki kada galima pateikti pakeitimų pasiūlymus. Būtų buvę per mažai laiko, jeigu būtų reikėję pakeitimus pateikti taip greitai. Dėkoju už datos nukelimą. Ponas Fosas minėjo, kad e, komisijos pasiūlymas buvo pateiktas prieš ketverius metus. Per, per tą laikotarpį nutiko daug dalykų, buvo daug pokyčių, jau beveik turime Europos prokuratūrą. Ir mes nusprendėme, kad kai jau bus aišku, kaip veiks Europos prokuratūra, uh, mes turėsime užtikrinti Europos Eurojusto lisbonizaciją. Ypač atsižvelgdami į kompetencijų atskirimą tam, kad būtų vengiama dubliavimos ir taip toliau. Manau, kad turėtume skirti išskirtinį dėmesį kompetencijoms, abiejų institucijų kompetencijoms ir jų veiklai. norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kurį reikėtų atsižvelgti. Buvo atliktas Eurojusto vertinimas, tai buvo padaryta 2015 metais. Ir e, situacija tuo metu buvo kitokia. Bet manau, kad reikėtų pagalvoti, ar tą procesą, tą vertinimo procesą, kuris buvo e, pateiktas e, įgyvendintas e, po komisijos pasiūlymo pristatymo, mm, reikėtų pažiūrėti, ar mes tame vertinime atsivilgėme į visus klausimus ir ar dabar jau per dviejus metus įgyvendinome mm, iškeltas idėjas. Taip pat dar vienas dalykas, aš manau, kad reikėtų man ištamiau paskaityti jūsų dokumentą. Pradžioje nesupratau e, skirtumo tarp, šiuo metu dar nesuprantu skirtumo tarp įvairių duomenų, e, bet aš manau, kad turėsime laiko susipažinti su dokumentais. Aldė vardu Natalija Grisman. Dėkuoju, Klod. Aš e, Taip pat norėčiau pasidžiaugti šiuo dokumentu, nes nuo 13 metų jo ruošimas buvo sustabdytas. Mes laukėme Europos prokuratūros e, įkūrimo. Jau beveik turime Europos prokuratūrą ir dabar galime pradėti dirbti su reforma. E, ji labai svarbi, nes bus padidintas e, Eurojusto operacinės veiksmingumas. Tai labai svarbu šiuo metu, kai nusikaltimai ir tyrimai yra tarptautinio pobūdžio ir reikia šios agentūros. Jau džiuguosi Aksel Vos darbo. Jo pranešimas e, tikrai labai išsamus, jis buvo patvirtas neseniai. Ir mes tikrai vasaros atostogų metu galėsime išsamei išanalizuoti ir teikti pakeitimus. Turėčiau kelis komentarus. Rugsėjui. Norėčiau pasakyti apie, tė, apie patį pranešimą. Juo yra labai aiškiai išdėstoma, kokios yra prokuratūros kompetencijos ir e, kokie yra santykiai tarp prokuratūros ir kitų institucijų, kurios gali užtikrinti saugumą. E, Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir tuo, kad tekste yra apibrėžiamos Eurojusto ir prokuratūros kompetencijos. Nes e, jas atskirti sunku, sunku atskirti ribas tarp kompetencijų, taip pat e, sunku apibriežti ir sąryšius tarp kompetencijų, reikėtų tikrai vengti dubliavimuose. Na ir dar turėčiau e, komentarų, pateiksiu pakeitimus dėl šių dalykų. Mūsų frakcija dės pastangas tam, kad agentūros sistema būtų kuo labiau europinio pobūdžio. Tai pasakyčiau apie veikimą. Na ir e, dėl asmens duomenų, dėl procedūros mes tikrai e, apie tai pagalvosime, panalizuosime mm, tuos aspektus. Na ir dar vienas klausimas e, yra susijęs su valstybėmis narėmis, kurios bus prokuratūros narės arba nebus. Kaip bus galima užtikrinti gerą bendradarbiavimą ir apsaugą, tinkamą apsaugą. Jūs pabrėžite, kad skirtumų yra daug. Taigi tokie yra svarbus, svarbus klausimai, mūsų frakcija jiems skirs daug dėmesio šią vasarą. Dėkoju šį išsamų raškų dokumentą. Much, Natalie. And... Ačiū, Natalie. AKR e, šešėlis pranešėjas yra. Ponas Ujazdovskis, ačiū kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjai iš puikų pranešimą. Gal... Dar nebuvo įsteigta prokuratūra, Europos prokuratūra ir dar nebuvo, jeigu jau balsiškai pritarta. Taigi Eurojusto, Eurojusto kompetencijos turėtų būti pilnai išnaudotos, turėtų būti stiprinamas bendradarbiavimas, pavyzdžiui, e, pedo, vaikų pornografijos e, žmonių priekybos srityje. Todėl, kad Eurojustas toms šalims, kurios nedalyvaus Europos prokuratūros e, veikloje, bus vienintelė institucija, per kurią bus galima vystyti bendradarbiavimą, sustiprintą bendradarbiavimą. Taigi Eurojustas turėtų galėti naudotis visomis kompetencijomis šioje srityje ir turėtų turėti e, e, tvirtą sutarčių pagrindą. Aš pritariu pranešėjai, aš suprantu, kad pranešėjas pritarė mano požiūriui. Taip pat norėčiau pritarti pranešėjui dėl Eurojusto struktūros. Tai yra tokia vidinė sąranga, kurie yra užtikrinamas pasitikėjimas valstybėse narėse. vystant bendradarbiavimą. Žinoma, reikės sudaryti taip pat ir susitarimus dėl bendradarbiavimo su Danija, Airija ir kitomis šalimis, kurios nedalyvaus prokuratūros veikloje, nes šis bendradarbiavimas tikrai atitiks e, Europos piliečių interesus. Ačiū ir e, ponas Anbrechtas. Ačiū, aš kalbu Evas Žaly, mūsų šešėlinės pranešėjos vardu. Mes e, bendradarbiaujame su EPP e šešėlinių pranešėjų glaudžiai. Šiuo klausimu dėkoju už pranešimą. Eurojustas yra labai svarbus, didinant teismų bendradarbiavimą ir valstybių savitarpio pasitikėjimą. Uh, Mes pritarėme minčiai, kad Eurojusto sistemos peržiūra turi atitikti Europos e, prokuratūros tarnybos e, poreikius, kad išvengtume papildomo vėlavimo e, tvirtinant ir, ir įkuriant šią naują ambicingą organizaciją. Svarbu suderinti prokuratūros ofiso ir Eurojusto įgaliojimus ir tiksliai apibriežti koordinavimą ir išvengti galimo šių e, institucijų konflikto. Reikia skatinti tų organizacijų bendradarbiavimą ir jų e, santykius per dalyvavimą tose posėdžiuose ir keitimasi nuomonėmis. Eurojustas ir EPPO turi dirbti drauge ateityje, jei norime sėkmingai kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Dėl domenų apsaugos taisyklių mes apgalėstaujame dėl to, kad kaip ir kitose agentūrose egzistuoja atskira domenų apsaugos e, sistema, atskiras taisyklių rinkinys šiam, šio klausimu ir per e, dirbdami šiuo klausimu mes nepamiršame, ko norime pasiekti es institucijose duomenų apsaugos rytyje. Parlamentas iš savo pusės turėtų siekti e, vienodo apsaugos ligmens visose tose organizacijose, kaip jau yra kitose es institucijose ir organizacijose. Būtų gerai, jei suderintume tuos procesus šiame reglamente, ko mums nepavyko, pavyzdžiui, Europolo, pasiekti Europolo reglamente ir Frontex klausimų iki šiol. Bet padarysime viską, kad grįžtume prie savo pasiūlymų, taip pat per pakeitimus ir esame pasirengę dirbti kiek įmanoma sparčiau dėl šio pranešimo. Ačiū šešėlinės pranešėjams ir e, vėl žodis pranešėjai ponui Vosui. Ne, tuomet žodis, ne žodis komisijos atstovams, prašau, bet tik tai trumpai. Ir po to vėl žodis ponui Vosui. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Mes irgi norime padėkoti pranešėjai už jo darbą. Žinome, kad tai buvo labai nemenkas darbas šio pranešimo rengimas. Ir Džiugu, kad mes didžiai dalimi pritarėme patiktiems pasiūlymams. Neturiu laiko aptarti visų pakeitimų, kurie pateikti, nes pranešimas ilgas. Yra pora politinių klausimų, principinių klausimų, kuriuos norėčiau akcentuoti, kalbėdamas Libe komitete šiandien. Visų pirma, kai parengėme pasiūlymą, ypač dėl agentūros struktūros, mes žinoma rėmėmės bendrų požiūrių, decentralizuotų agentūrų, dėl kurios sutarė taryba, parlamentas ir komisija 2012 birželį. Tavo bendro požiūrio tikslas užtikrinti, kad egzistuotų nuoseklus požiūris, kai sprendimus priimamos sprendimai dėl įvairių AS agentūrų, to bendro požiūrio svarbiausi elementai komisijai. Štai kokie komisijai svarbu dalyvauti aukščiausių lygmenių priimant sprendimus agentūrose, tai yra val, valdymo valdybose arba, pavyzdžiui, Eurojuste, tai būtų koledžas. Ir svarbu, kad būtų kiekvieną atveju du komisijos atstovai tose struktūrose. E, girdėjau, kad ponas Vos sakė, kad e, komisijai būtų pasiūlyta tarsi kompensacija gal, galimybė dalyvauti vykdomojoje valdyboje, bet tai ne tas pats. Sprendimai parengiami koledže. Jei komisija negalės dalyvauti ko, koledžo lygmenių, tai, tai kas kita. Europole yra komisijos atstovai, pavyzdžiui. Taigi tai svarbus klausimai instituciniu aspektu ir. Uh, Apie tai kalbėsime ir trišalio dialogo dėrybose. Noriu iškelti mums rūpimus klausimus dėl domenų apsaugos. Pritariu ponui Albrechtui. Mes taip pat pasisakome už bendrą visų agentūrų požiūrį į duomenų apsaugos nuostatas ir tikrai nuseklumo čia stinga, mes tokį požiūrį siūlėme. Uh, Tai yra visi duomenys apdorojami Eurojuste turėtų paklusti tam pačiam režimui, kuris būtų taikomas visose agentūrose. Tai yra 41-2000 reglamentas. Mes suprantame, kad gali prireikti kai kurias nuostatas patikslinti arba jas papildyti, tas bendrasias taisyklės nuostatas dėl to įtraukėme į savo pasiūlymą. Išvelgėme šias sąsajas su dėrybomis Mm, e, darybose dėl 45.2001 reglamento įpėdinio. Šiaip mes džiaugiamės pasiektą pažangą ir tikimės toliau dirbti su ponu Vos ir jo kolegomis e, trišalio dialogo darybose. Ir Akselį dabar e, galimybė trumpai apibendrinti viską. Ačiū pirmininkė ir norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už jų komentarus, komisijai, už, komisijos atstovai už jo pastabas. Daug ką pasakyti neturiu, bet norėčiau pridurti štai, ką nusprendėme pratesti viską iki rugsėjo, nes tai geras žingsnis ir tai galimybė žmonėm viską kruopšiai apsvarstyti. E, sekretoriatas puikiai padirbėjo ir tai reiškia, kad mes prarasime tik dešimt dienų net. Nežiūrėti tai, kad teikėme daug, su, sudarėme tokius, tokį darbų tvarkaraštį, kad bus daug laiko visą informaciją peržiūrėti dėl domenų apsaugos. Manau, kad turime įsigilinti Europolo ar Eurojusto konkursą konkrečią specifiką, į tai būtina atsižvelgti. Manau, kad čia susidurėme su dviem skirtingomis duomenų grupėmis ir turime pamastyti, koks požiūris būtų tinkamiausias. Jei duomenis taip sugrupuosime, e, institucijų duomenis, operatyviniai pranešimai, tuomet tai būtų argumentas teikti pasiūlymą pagal tokį grupavimą ir pagal tokį turinį. Eurojustas e, susijęs su nacionaliniu, galbūt reikės nacionaliniu, paskirti nacionalinius prokurorus, bet galbūt jūs norėsite labiau pasigilinti į šiuos aspektus. Tačiau norėčiau perspėti kolegas dėl bandymų viską sumesti į vieną krūvą. Jeigu kalbame apie skirtingų rūšių duomenys, juos reikia traktuoti skirtingai ir todėl mums reikia kai ką atskirti, kai kurios dalykus atskirti, kad užtikrintume, jog e, būtų tenkinamos reikalingos sąlygos. Dėl kitų klausimų komisijai. Aš suprantu, kad komisija nori dirbti vienodai, pagal vienodą metodą visais atvejais, Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad situacija yra labai nevienoda. Kai kalbame apie prokuratūros tarnybą, negalime jos šimtų procentų prilyginti kitoms institucijoms ar, ar lyginti ją su kitomis institucijomis ir todėl gal tikriausiai nėra, ne, negalima dirbti taip pat kaip ir Europolo atveju. Visais kitais klausimais lauksiu mūsų diskusijų ateityje rugsėjo mėnesį kuomet galėsime konkrečiai apsvarstyti, kaip norime spręsti įvairius klausimus. Ir kai tik bus įmanoma, bandysime e, ieškoti konsensuso. Nes man atrodo labai svarbu, jog e, tam dokumentui būtų plačiai pritarta ir tokiu pagrindu galėtume pradėti dėrybas. Ačiū, Akselė. E, taip pat visiems šešėliams pranešėjams už tai, kad dal, dalyvavo ir taip pat, kad disciplinuotai dirbate ir laikotės pra, apribojim, pasisakymų laiko apribojimų. Kolegos, ar aš sakiau, kad e, pakeitimus reikėjo pateikti iki rugsėjo ketvirtosios, ar ne? Todėl dabar šeštas, septynas ir aštuntas punktai, trys dokumentai dėl šiandien informacijos sistemos. Išklausysime e, pranešimų pristatymų. Jas pristatys ponas Koilio ir ponas Leners. Žodis visų pirma pranešėjams, o paskui komisijai, pirmininkaujančiai taryboje valstybėje ir šešėlės pranešėjams. Ponas Koelio visų pirma. Ačiū pirmininkė. Noriu pasidalinti pirminiais pastebėjimais. Gimtaja kalba, portugalų. Kalbame apie Europos e, duomenų apsaugos sistemą, Šengeno e, informacijos sistemą, kuri, kuri turi galimybę e, kaupti duomenys apie, pavyzdžiui, pavaktus automobilius, taip pat siūsti perspė, iš ankstinio perspėjimo žinias. SIS sistema E, patenkino 4 milijardus prašymų mm, ieškoti ieškoti domenų iš patiktų, patiktus valstybių narių. Tai susijęs su asmenų judėjimo laisvė, labai brangi, branginama es laisvė. Duomenys gali, duomenys gali būti prieinami tik policijos ir teisės saugos e, institucijų pareigūnams. E, duomenų judėjimo sritis yra mūsų vidinės, apribuota ES sienomis. Šią sistemą taip pat reikia modernizuoti, pritaikyti prie šių dienų. Parlamentas nori padėkoti komisijai už patiktą pasiūlymą šiuo klausimu, tačiau reikia pasakyti, kad buvo galima nueiti dar toliau. Ir aš paaiškinsiu, pateiksiu konkrečių pasiūlymų. SIS sistema gali suteikti galimybę sparčiau, žaibiškiau reaguoti, kovojant su nusikalstamumu. Kad tai būtų įmanoma, valstybės narės turi į tą sistemą patalpinti visus duomenis, svarbius duomenis įdalytis jais su Europolu. SIS sistema e, saugo mūsų vaikus, bet galima ir čia pasistengti pasiekti labiau. E, Vaik, dingę vaikai, migrantų vaikai kai informacija apie tai turi būti sistemoje. Sienų kirtimas nereiškia, kad e, esi mažiau apsaugotas. Tai ypač svarbu mūsų saugumo užtikrinime. Ši sistema yra, yra vis labiau naudojama. Svarbu, kad technologijos joje panaudojamos būtų gyvybingos e, ir taip pat reikia sustiprinti centrinės. E, sestrinio, centrinio elemento gebėjimus. Taip pat reikėtų uh, kalbėti apie tai, kad didesnė sistema gebėtų užtikrinti didesnę apsaugą. Tokia mm, samprata buvo remtasi, kuriant SIS, SIS Schengeno SIS informacijos sistemą. Taip pat reikėtų renkti e, informacijos, visuomenės informavimo kampanijas. Uh, Parlamentas pasisako už progresyvę sistemą, už tai, kad būtų užtikrinta pusiausvė tarp laisvių, saugumo ir teisingumo. Jums leidus norėčiau dabar pakalbėti konkrečiau apie šią sistemą. Kaip žinote, Šengeno informacijos sistema yra transcentralizuota. Viena duomenų bazė yra Strasbūre, kita Austrijoje. Uh, valsty, komisija siūlo visoms valstybėms narėms e, e, turėti nacionalinę kopiją ir būti susietoms su pagrindinė centrinė sistema. Nemanau, kad tai geriausias kelias. Parlamentas visada skeptiškai vertino tokį sprendimą ir iki šiol komisija nepateikė tokio pasiūlymo, tokio politinio pokyčio pagrindimo. SIS 1 ir SIS 2 e, svarstymuose netgi komisija pradžioje priešinosi šiai idėjai. Toks hybridinis variantas, kuomet atsiranda centrinis ir nacionalinis ligmuo, netaikomas jokiose kitose priemonėse, e, pavyzdžiui, etijas ir kitose. Jis taip pat netitinka pasiūlymų, kuriuos pateikia aukšto rango grupė dėl informacijos mainų. Kaip ir anksčiau siūlau parlamentui e, štai tokį parlamento vardu štai tokį kompromisą. Valstybės norinčios nacionalinės e, kopijos nacionalinės sistemos turi, turi, turėtų turėti galimybę ją rinktis, o tos, kurios nenori, neturi būti verčiamos plėtoti tokios sistemos. Tuo pat, nor, no, nu, tuo pat metu noriu pabrėžti, kad centrinė sistema turi gebėti susidoroti su visomis jai patikėtomis užduotimis, todėl tikiuosi, kad ji bus sustiprinta. Uh, kad bus ieškoma aktyvių sprendimų ir kad Strasbūro ir Austrijos e, komponentai vyks lygia greta ir bus užtikrintas didesnis saugumas ir veiksmingumas. Taip pat, kad jos gebės funkcionuoti atskirai. taip pat e, nacionalinių ir centrinės sistemos sąsajos. Taip pat norėčiau apie tai, ką siūloma e, e, daryti su nelikalinga informacija. Čia reiktų vengti kai kurių struktūrų duplika, dubli, dubliavimu. Toliau atsakas į terorizmą. Komisija sukuria prievolę e, siūsti perspėjimo signalus visais klausimais susijusiais su, su, su terorizmu. Tačiau, kaip aš suprantu, iškyla problema dėl informacijos pobūdžio ir informacijos kiekio, kuomet e, sukuriant perspėjimą įdedama į bazę informaciją. Todėl aš siūlau tikėtis informaciją ne, de, nedetalizuojant apie nusikaltimo, nusikaltimo pobūdžio. Patikros. SIS sistema yra sumanus sprendimas, tačiau tai yra nacionalinės sprendimas, kuris įgyja išorės matmenį. Šios sistemos veiksmingumui iškyla E, grėsmė ir rizika į valstybės narės savo sistemose nesugebės atlikti užduočių, kur, kur, kurios, kur, kurias bus prašoma atlikti. Valstybės narės turi numatyti savo teisės sistemose tokių perspėjimų siuntimą, tačiau turi, tas siuntimas turi vykti remiantis procesinę teisę. valstybės narės turi kiek įmanoma plačiau dalintis turimą informaciją kad būtų galimas imtis e, veiksmų, tačiau inform, informacija neturi būti saugoma sistemoje. Kaip pastarėjai teroristiniai išpoliai atskleidė, turime užsitikrinti galimybę paprašyti daugiau informacijos apie iškilusias grėsmes. Uh, Todėl siūlau sumažinti atsakymo laiką nuo 12 valandų iki 6 valandų, o terorizmo grėsmės atveju numatyti galimybę reikalauti skubaus atsakymo. E, ta sistema užtikrina kokybiškus žvalgybinius duomenis valstybėms narėms ir gyvybinę paramą operatyvinėms darbo grupėms. Todėl manau, kad persis Kaip pana Žerar depresiūlė, mes turime sutei, numatyti e, atitinkamas įgaliojimus ir Europolai. Tačiau, toliau, vaikų klausimas, vaikų apsauga ir migracija. Jei dinksta vaikas, valstybės turėtų automatiškai apie tai žinę e, įdėti į sistemą. Taip pat turime sukurti atskirą duomenų bazę apie dingusius vaikus, nes 2015-aisiais Europolo vertinimais dingo apie nuo 10 iki 15 tūkstančių vaikų. Todėl reikia sukurti tokią e, atskirą duomenų bazę šioje sistemoje skirtą vaikams ir Euro, Eurodax sistemoje taip pat. Ketvirta agentūros. Turime ir agentūroms leisti naudotis šią duomenų bazę. Ir kaip sakiau, dėl to Europolas turi gauti duomenis. Bet manau, kad ir Eurojustas bei pas, pakrančių pasienos apsaugos tarnyba taip pat ir ypač kai vyksta operacijos karštuose regionuose. Komisija pamiršta, kad parlamentas yra viena iš įstatymų įstatymą rengiančių institucijų šiame procese ir parlamentui nepriimtinas įgyvendinimo teisės aktas, nes šiuo klausimu parlamentas neturi žodžio, ypač dėl biometrinių duomenų naudojimo. Būtent todėl siūlau, kad veido atvaizdas, DNR bei kiti biometriniai duomenys būtų prieinami ir talpinami įsis, bet e, taisyklės, kaip tai daroma, turi būti patvirtintos per deleguotosius teisės aktus. Six and last. Šeštas paskutinis - veiksmingumas. Visi sutarėme, kad reikia užtikrinti piliečių saugumą dabar. Si sistema jau egzistuoja, ji padeda policijai ir e, pasienio e, sargybinėms. Nereikia laukti kito dešimtmečio, kad sistema pasipildytų naujomis galimybėmis. E, komisija nenumatė jokio termino, kada bus baigtas sistemos tobulinimas. Aš siūlau numatyti 12 mėnesių po to, kai bus patvirtinti sprendimai. Komisija turi atsižvelgti į SIS-2 domenų teisinės bazės vertinimą ir nurodyti, kada tikisi jį patvirtinti. Taip pat atsižvelgti į valstybių narių vertinimus ir Šengeno evoliucijos mechanizmą. SIS sistemos aspektai vertinami kiekvienoje valstybėje narėje Aš tikiuosi, kad šio pasiūlymo pagrindu mes dar labiau patobulinsime šią sistemą ir parengsime ją ateities iššūkiams, nepamiršdami piliečių, mūsų piliečių pagrindinių teisų. Ačiū. Ačiū už visapusišką pasisakymą. Dariau panas Lenars, prašom. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu apie pasiūlymą dėl perspėjimų patalpinimo, dėl gražinimo sprendimų. Kaip rašyta mano pranešime, gražinimo politikos gerinimas ES yra labai svarbus, kad išlaikytume visuomenės pasitikėjimą ir paramą ES migracijos ir prilaušio politikai apskritai, nes aš manau, kad jeigu ir toliau negražinsime neteisų migrantų, o šiuo metu e, tai yra 60 procentų visų bylų, tai iš tikrųjų tikrai pabėgėliai, kurie bėga nuo karų ir persekiojama, bus viso to aukos, nes jie pralaimės, mes pralaimėsime, nėra, ne, ne, ne, neprarasime tą pasitikėjimą ir nebus jiems apsaugos. Todėl aš žiūrėsiu komisijos pasiūlymų tokius persvėjimus pradėti naudoti. Tai mažas, bet labai svarbus žingsnis eiti į priekį. Ir keletas konkrečių dalykų, kuriuos aš pateikiu savo pranešime. Pirmiausia, reikia naujinti komisijos pasiūlymą nu, su, su ne, naujausiais tekstais, tai yra Eurodac ir terorizmo teisės aktais, keičiantis duomenimis su trečiomis šalimis. Kai dėl įstaigų, kurios gali keistis informaciją, tai komisija prasmės narėjams suteikia daug lankstumo, kad mm, jos galėtų paskirti tą instituciją, kaip jau turime SIS sistemoje, valstybių narių tarnybos, kurios jau čia dirba, turėtų jos būti atsakingos už keitimas papildomą informaciją dėl gražinimo sprendimų. Turime būti atsargus, kad nepadintume biurokratijos, tačiau užtikrintume, kad e, sistema būtų veiksminga. Aš sakyčiau, kad kai kalbam apie subjektus, kurie sulaikomi prie sienos ir laikomi sulaikyti, kad nebūtų būtina jų duomenų įvesti į šiandieną informacinę sistemą, jeigu nepakliūna į teritoriją mūsų. Ir antra, jeigu identifikuojamas subjektas, kuris nesilaiko gražimo sprendimo, tačiau palieka e, teritoriją, jeigu, pavyzdžiui, oro uoste asmuo palieka ES teritoriją, užtektų patvirtinimo tam. Trečia, dėl veiksmingumo. Šiandieną informacinė sistema yra veiksmais pagrista sistema. Todėl, kai valstybė norė nusprendžia atidėti ar sustabdyti gražinimo sprendimą, būtų daug naudingiau, jeigu tas perspėjimas apie tą asmenį būtų laikinai būtų, ne, būtų neprieinamas, kad kitų valstybių narių institucijos nebūtų klaidinamos. Gali būti dar sudėtingesnis klausimas Europos parlamente, būtent duomenų saugojimo. E, studijoje, kurios paprašė komisija, buvo numatyta galimybė išlaikyti duomenis apie subjektus penkeriams metams. Komisijos pasiūlyme komisija nenaudoja tokio termino, siūlo išbraukti visus duomenis, kai tik tai subjektas paliko sąjungos teritoriją. Aš nesutinku su tuo ir aš vėl įtraukiu tą penkių metų laikymo laikotarpį. Tai yra svarbu, kad sistema išliktų naudinga. Taigi tokie konkretus, konkrečios pastabos. Ką aš pastebiu kalbėdamėsi su žmonėmis apie grįžimo sistemą ir šiandieną informacinę sistemą, daug kas bijosi, kad yra pamatinių sprendimų dėl bendradarbiavimo gražinimų klausimais. Tai yra labai svarbus žingsnis, bet būtų labai svarbu dar kartą panalizuoti gražinimų direktyvą pačią ir siekti užtikrinti, kad e, pamatiniai klausimai, kurie e, bendravimą gražimo srityje apsunkina, turėtų būti išspręsti dėl pasiūlymų. Todėl e, kviečiu komisiją dar kartą panalizuoti šios aspektus. Ačiū. Prieš perinam prie šešėlinių pranešėjų. Išklausykime komisijos ir pirmininkaujančios šalies atstovų. Prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Kolijai ir ponui Lenarats už pozityvų ir konstruktyvų pranešimą. Jie bus labai geras pagrindas darybams, aš manau. E, negaliu net pasakyti, dėl ko mes ar dėl ko nors prieštarautume, prieštarautume. Mums tai atrodo pakankamai konstruktyvus pagrindas dialogui, netgi ne diskusijai, o dialogui ateityje. Sutinku su jūsų komentarais, ponia Kolijo. Jūs sustiprintumėte mūsų pasiūlymą daugeliu aspektų. Mes buvome atsargesni, nes žinome, kokios yra ribos valstybės narėms, pavyzdžiui, keičiant informaciją su Europolu ar dėl 12 valandų ribų atsakymui. Žinome, kad pavyzdžiui, dėl 12 valandų atsakymo laiko, tai tas atsakymas priklauso ne, ne tik nuo sprendžiančios agentūros, bet ir visų institucijų, su kuriamis reikia konsultuotis ir kartais trūksta priemonių pateikti esminį atsakymą per 12 valandų ar per trumpesnį laikotarpį. Tačiau taip pat ir praktikos žinome, kad terorizmo atvejais, kai akivaizdu sakome, kad reikia reaguoti iš karto, nedelsant, tai, tai rimtai žiūrime, nepaisant to mes tai aptarsime ir pateiksime konkrečių pavyzdžių, kaip sustiprinti e, sprendžiančių e, institucijų e, galimybės atsakyti greičiau. Dėl vaikų apsaugos ir migracijos klausimų Taip pat su jumis sutinkame, kad neredimi nepilnamečiai migrantai turėtų būti ypač saugomi ir turėtų būti sistemos dalimis, dalimi ir matomi sistemoje. Tai yra taip pat dalis kovos su tuo nematomumu, kuris yra labai pavojingas jiems. Viena iš iš esminių sąlygų, kad tas matomumas atsirastų, yra pirštos spaudų registravimas. Labai svarbu, kad valstybės narės įkeltų piršto atspaudus, nes kitaip negalima identifikuoti tų vaikų, jeigu jie prisistato kitą pavardę. Ir norėčiau paminėti dar vieną problemą, kurią jūs taip pat minėjote. Tai nacionalinių kopijų ir centralizuotos sistemos klausimas. Noriu pabrėžti, kad SIS yra vienintelė saugumo duomenų bazė Europoje, tai nėra imigracijos duomenų bazė. Kitos duomenų bazės, kurios centralizuotos yra e, imigracijos, tai yra RODAK, vizų, ateities įvažiavimo išvažiavimo sistema. O SIS yra saugumo sistema. Jeigu ji neveiks, tai reikšia, kad, gali, kad nuo to priklauso žmonių gyvybės. Jeigu SIS nėra prieinama prie išorės sienos, ir netgi gali būti vėl gražinta vidaus sienų kontrolė. Europos saugumas labai smarkiai priklauso nuo SIS prieinamumo. Todėl mes bandėme rasti būdų, kaip sustiprinti SIS prieinamumą, techninį prieinamumą taip pat. Turiu atsiprašyti, kad mes vėluojame atsakydami į jūsų klausimus. Dabar tas atsakymas jau keliauja pas jūs, patikėmi skaičiai ir faktai, kai pavyzdžiui, centralizuota sistema arba tinklas nebuvo prieinamas. Tačiau mums atrodo tai taip pat geras pagrindas diskusijai, kaip stiprinti centralizuotą sistemą ir pasiūlyti alternatyvų valstybėms narėms, jeigu jos neturi nacionalinių kopijų. Tačiau taip pat noriu pabrėžti, kad, kad SIS yra naudojama labai e, skirtingose situacijose, naudojama įvairių institucijų, Taip pat e, tam tikras techninis sudėtingumas yra ir valstybės narės, kurios neturi nacionalinės kopijos, e, jų naudojimas sistema yra ribotas, nes jos negali jos panaudoti automatiniam automobilių numerių atpažinimo naudojimui. Taigi aš bijau, jeigu, jeigu nebus nacionalinių kopijų, valstybės narės naudos techninės sistemos kopijas, nes techniškai taip galima uh, įgyvendinti vairius patikrinimus ir tai bus daug sunkiau kontroliuoti. Taip pat norėčiau dar sureaguoti į pono Lenarts pasisakymą dėl gražinimo. Taip pat noriu padėkoti jam už tai. Sprendimas buvo toks sąmoningas dėl to, kad mes nepaskiriame Saren kaip vienintelės institucijos. Yra valstybių narių, kurios policija nėra vienintelė atsakinga už prieglapščio atvejus. Ir nėra kompetitinga dirbti su tokiamis bylomis. Yra šalių, kur policija netgi neturi prieigos prie imigracijos domenų bazės ir gražinimų bylų valdymo. Todėl tai sukeltų tam tikrą didelę techninę naštą valstybės narėms sukurti internete kontaktinį punktą su ingrasinėmis duomenų bazėmis. Todėl mes palikome valstybės narėms galimybę paskirti prieglaušio ar imigracijos instituciją, kuri būtų vienintelis komunikacijos taškas, nes būtent jie turi tą informaciją. E, jūs minėjote, ponė Lenarts, kad sistema yra veiksmų domenų bazė, aš su to sutinku, tačiau matau tam tikrą prieštaravimą dėl to, kad jūs sakote, kad dėl gražinimo perspėjimai būtų saugomi penkerius metus. Tokiu atveju policijos e, pareigūnams gatvėje klausimas kiltų, ar asmo gražintas teisėtai, ar jis yra teritorijoje ir koks yra jo statusas, jeigu tas perspėjimas vis dar yra sistemoje pirmiausia, jis padarytų išvadą, kad tas asmo yra neteisėtai teritorija. Mums turime rasti um, būdą, kaip panaudoti galbūt kitas duomenų bazės, kad būtų galima išlaikyti gražinimo istoriją kažkaip Eurodakė e ar panašiai. Nes jis yra pirmiausia skirta pareigūnams, kad jie žinotų, kokiu veiksmu reikia imtis dėl tam tikros mens. Ir jeigu gražinimo perspėjimas bus sistemoje, E, gražimo nebus galima patvirtinti be jokios abejonės ir bus e, e, abejonių dėl tolesnių veiksmų. Tai galbūt gali būti nelabai naudinga dėl asmens teisų. Galbūt asmo bus jau teisėtai teritorijoje, bet sistemoje jis vis tiek figūruos kaip gražintinas asmo. Taigi mes lauksime jūsų pranešimų galutinių versijų ir tolesnių dėrybų. Ačiū. Dabar dar e, galbūt žodis iš pirmininkaujančios valstybės pusės. Na, ačiū gerbiniai parlamento nariai, ponas ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti abiem pranešėjams, pagirti juos už jų puikias žinias ir taip pat už jų išsamų darbą, rengiant šios tris pasiūlymus. Mums malonu, kad ir kaip sakė mūsų ministras šiandien per pasisakymą, Malonu, kad Europos parlamentas SIS laiko vienu iš prioritetų ir kad e, gana dideliu tempu stumėtės į priekį su šiais dokumentais. Noriu patikinti Jūs, kad pirmininkaujančios valstybės pusėje mes ir toliau šios pasiūlymus traktuosime kaip prioritetinius ir esame pasiryžę dirbti su SIS pasiūlymais kaip galima greičiau. Mes manome, kad Atnaujinta gerai veikianti sistema labai svarbi šiandieno bendradarbiavimo ir ji turi svarbu vaidmenį, palengvinant e, laisvą žmonių judėjimą, tai kas yra vienas svarbiausių ES vertybių. Mūsų tikslas yra pasiekti bendro požiūrio taryboje iki iš metų spalio ir panašiai kaip ir parlamentas galėsime pradėti tarp institucinės darybas jau šį rūdienį ir galbūt galėsime baigti tas darybas jau šiemet. Trumpai pateiksiu informaciją apie situaciją taryboje. Mums pavyko užbaigti antrą diskusijų raundą taryboje Liepos pradžioje. Dar e, turime papildomų posėdžių Liepos pabaigoje, kad priartėtume prie e, bendros pozicijos rengimo taryboje. Aš e, esu gana optimistiškai nusiteikęs, nors dar yra tartim, likę tam tikro darbo. Aš manau, kad jeigu institucijos dirbs kartu rengiant šios dokumentus, jeigu dirbsime daug, tai pasieksime savo tikslų. Ir artimas bendravimas tarp tarybos ir parlamento suteiks papildomą tą saugumą piliečiams, kurio jiems reikia. Galbūt šiek tiek optimistiškai, bet jeigu nebūsite optimistai nuo pat pradžių, tai po šešių mėnesių gali būti dar blogiau. Taigi gerai, dabar šešėliniai pranešėjai ir pirmiausia Mirjam Dalis, socialistai ir demokratai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Koelijo ir Lenarts už jų pranešimų pristatymą. Aš iš karto kalbėsiu apie abu. Pirmiausia, nuo dokumentų kurios, kurie susijęs su pono Koelijo darbu. Socialistai supranta, kad šiandien informacinė sistema yra viena didžiausių informacinių technologinių sistemų pasaulyje. Ir tai yra labai svarbi papildoma sistema, kuri leidžia panaikinti vidaus sienų patikrinimus ir palengvinti žmonų, žmonių judėjimą šiandieną zonoje. Norėčiau pasveikinti Koelijo pranešimą, kuris siekia užtikrinti veiksmingesnę sistemą, pakeičiant netiesioginius ryšius tarp valstybinarių ir SIS e, rezervinės sistemos tiesioginių ryšių. Kadangi jis yra labai svarbus ramstis užtikrinant judėjimo laisvę, labai svarbu, kad ši tokia sistema turi būti prieinama bet kuriuo metu. Todėl aš pritariu jūsų pasiūlymui sustiprinti infrastruktūrą, tarp valstybinarių ir centrinės sistemos, kad e, sistema veiktų saugiau. Tačiau turiu paminėti, kad visa tai, ir jūs puikiai tai žinote, e, reiškia didelės finansinės investicijas. Ir čia sustinku, kad dėsniai sistemai reikia daugiau finansavimo. Tačiau žinome, kaip tai gali būti sudėtinga, todėl e, noriu pabrėžti, kad reikia visas komunikacijos linijas palikti veikiančias, kad visi galėtume pasiektume bendrą sprendimą, dėl kurio galėtume sutarti visi. Norėčiau dar paminėti tai, ką jūs pabrėžtėte taip pat, tai kad valstybės narės nenori nacionalinės kopijos, e, tuomet jos neturėtų būti veršimos ją sukurti, mums reikėtų daugiau informacijos ir pateisinimo dėl to, kad, kad visi turėtume pakankamą informaciją apie tai. Kiti pranešimo klausimai kurie svarbus. Pirmiausia, aš pritariu jų, e, jūsų reikalavimui prižiūrėti privačius rangovus, stipriau, e, griežčiau saugoti e, duomenis ir apribojami dėl to, kas gali naudoti sistemą. Tačiau mano politinė frakcija sieks užtikrinti, kad viskas atitiktų duomenų apsaugos paketą, kuris patvirtintas pernai. Ir Mums nerima kelia išorės rangovai, jeigu jos naudoja valstybės narės. Tačiau tiek, kiek tai gali pats pasitaikyti, mes jūsų požiūriui pritarsime. Taip pat turiu pabrėžti, kad socialistai vis dar nerimauja dėl biometrinių duomenų naudojimo išplėtimo, ypač piršto spaudų ir DNR. O dėl valstybių narių perspėjimų, tai mes Sutinkame, kad perspėjimai turi būti naudojami, tačiau jie turi būti naudojami tik tai tam tikrų nusikaltimų atvejais. Turi būti atskiras sąrašas su apibrieštais kriterijais. Galbūt komisija mums taip pat pateiks daugiau informacijos apie patikrinimus ir kuo tai skiriasi nuo subjekto apklausos. Galbūt aiškesnė situacija mums bus ir tai padės mums aiškiau suformuoluoti mūsų politinės pozicijas. Du kiti dalykai, dėl kurių esu pozityviai nusiteikusi, pranešėjas siūlo deleguotąją aktą dėl vadovo patvirtinimo. Manau, kad tam galime pritarti. Pozityvų tai taip pat, taip pat yra tai, kad jūs siūlote pakeitimų, kad būtų sustiprintos darbuotojų mokymo nuostatos, jeigu jie naudojasi sistemą. Dėl pono Lenaras pranešimo gražinimai. Čia mums pirmininkė labai svarbu, kad būtų užtikrinę, kad gražinimo sprendimai, kurie panaikinami, ne, nebūtų matomi SIS. Nes manome, kad tai dėl to atsirastų daug nereikalingų perspėjimų sistemoje ir dėl to mūsų frakcija galvoja apie galimybę pateikti pakeitimų, siekiant užtikrinti, kad galutiniai gražimo sprendimai būtų įrašyti SIS. Bet to mes pastebime e, preferenciją naudoti piršto atspaudus, jeigu įmanoma. Galbūt pranešėjas galėtų paaiškinti savo poziciją plačiau, būtų gerai. Dėl pasiūlytų pakeitimų, dėl duomenų apdorojimo mes tam pritarėme, nes atrodo, kad tai pozityvus pokytis, ypač kai kalbame apie trečiųjų šalių priešių informavimą, apie tai, kada informacija bus paskleista ir neskleidžia informacijos apie trečių šalių piliečius, kurie paprašė tarptautinės apsaugos. Na ir toliau tai platesnė pastaba. Aš manau, kad pasiekėme tašką, kuomet valstybės narės turintis veiksmų dėl gražinimo sprendimų, kai jie iš... priimti kitose šalise. Tačiau svarbu, kad reikia, kad komisija laikytųsi tos pačios nuomonės, kad visos valstybės narės pripažintų kitų valstybių gražinimo sprendimus. Tačiau, aišku, kyla toks klausimas paskaičius šį komisijos pasiūlymą. Taigi, ačiū vien pranešėjams ir dirbsime toliau kartu. Dėkuoju, toliau Aldis Šėlis panašės, Gerard Depre. Dėkuoju, pirmininkė. Aš maniau, kad e, prieš mane pasakys kitos frakcijos atstovas. Pradėsiu nuo pono Koelio pranešimo. Norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija, žinoma, pritarė e, e, gairėms, komisijos idėjoms dėl sis e, stiprinimo. Pranešėjas pateikė daug pakeitimų. Mes pritarėme abejonėms dėl valstybių narių prievalės turėti ir nacionalinę kopiją. Mes taip pat pritarėme federacinės struktūros stiprinimui. Mes taip pat pritarėme pranešėjo pasiūlymams dėl pakeitimų dėl ES agentūrų prieigos prie sistemos. Taip pat mes pritarėme pranešėjo pasiūlymui dėl SIS įsigyvendinimo įsigyvendimo, naujos įsigyvendimo greičiau. Taip pat mes pritarėme visiems pranešėjo pakeitimams skirtiems naujiems, atsižvelgti į naujus poreikius e, duomenų apsaugos rytyje. Taip pat mes pritarėme pakeitimą e, dėl galimybės valstybėms narėms nevykdyti tyrimo ir vykdyti tik kontrolę panaikinimo. Jeigu tai yra daroma dėl to, kad nepatvirtinti nacionaliniai teisės aktai. Taip pat mes pritarėme pranešėjo pasiūlymą dėl teroristinių domenų mainų ir idėjos, kad nedelsiant reikia sureaguoti į tokį prašymą dėl informacijos ir ne per 12 valandų nes vėlavimas gali turėti katastrofiškų pasiekmių. Turėčiau kelis komentarus. Mes pritarėme pranešėjo idėjai suvienodinti, dar labiau suvienodinti e, informavimo e, apie rimtus nusikaltimus įvykdusių asmenų įtraukimo e, į sistemą. Draudimas atvykti dėl vienerių metų bausmės, aš manau, yra griežtas. Manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti. Taip pat dar vienas dalykas dėl pono Koelio. Mes pritarėme pasiūlymui dėl informavimo apie vienus keliaujančius nepilnamečius ir e, dingusius nepilnamečius. Galbūt būtų galima įtraukti dar naujos uh, E, SIS kategorijos skirtos nepilnamečiams. Ir vaiką moteriams, kurios grįž, grįžtančios į savo šalis gali susidurti su a, a, lytiniu organų žalojimu arba priverstinė santoka. Aš manau, kad galėtume informuoti ir apie tuos atvejus sistemoje. Dėl pano Lenars pranešimo, aš jį vertinu teigiamai, bet turiu kelis komentarus. Pritariu tiems, kurie minėjo, kad kyla bejonių dėl prievolės E, informaciją apie gražinimą SIS e, saugoti penkerius metus dėl dviejų priežasčių. Kai asmuo grįžt, yra gražinamas, jis negalime jau teikti, kad jis nusikal, nusikaltelis. Tai, tai yra asmuo, kuris yra tiesiog gražintas. O informacija apie tokį asmenį penkerius metus bus saugojama Eurodako sistemoje, to, tai numatėme balsavimo metu. Taip pat e, greitų laikų bus įgyvendinta ir ETIAS e, sistema, pagal kurią bus galima iš anksto suteikti leidimą atvykti į Europos Sąjungą. Taigi tas asmuo, apie tokį asmenį bus informuojama taip pat ir per ETIAS sistemą. Mes teigiamai vertiname pranešėjo pasiūlymą dėl asmens e, e, kalinimo ir laikotarpio, kurio metu jisai kalinamas, kad tuo laikotarpiu nereikėtų skirti e, patapytis į sistemą informacijos apie jį. Taip pat pritariu idėjai apie pirštų atspaudus. Reikėtų užtikrinti saveikumą tarp skirtingų sistemų. Taip pat pritariu pranešėjo pakeitimus dėl informacijos mainų su trečiosiomis šalimis, kaip kad yra daroma Eurodako atveju. Pranešėjas siūlo, kad turi būti imami arba pirštanspaudai, arba veido atvaizdas. Aš pritariu šiam pasiūlymui. Esu jau ne kartą apie tai pasisakęs. Taigi, ponė pirmininkė, mėly kolegos, tiek norėjau paminėti svarbiausių dalykų dėl šių dviejų pranešimų, kurie yra labai geri. Dėkoju. Vėl suteiksiu žodį ponui Kailiu arba ponui Lenars, jeigu norėtų pasisakyti. Kitų šešėlinių pranešėjų nėra posėdė. Taip aš labai trumpai sureaguosiu. Dėl pirštų atspaudų, kodėl jiems pirmumas teikiamas lyginant su, su veido atvaizdu. Aš tai siūliau, todėl kad pasiūlyme nebuvo prievalės e, įtraukti arba tą, arba tą. Aš manau, kad užtikrinant identifikaciją reikėtų. Tapatybės nustatymą reikėtų arba piršto spaudų, arba veido atvaizdo. Jeigu nėra privaloma tokių duomenų traukti, aš manau, kad turėtų būti įmami bent jau piršto spaudai. Dėl galutinio gražinimo sprendimo, na, turėtume, dar reikėtų pagalvoti apie apibriežtį. Kartais tas sprendimas nėra galutinis. Dėl privalo, privalomo penkeris, penkius metus saugojimo, duomenų saugojimo Eurodako sistemoje. Mes apie tai jau diskutavome. Turėtume užtikrinti, kad tie duomenys būtų duomenų sistemoje. Duomenų sistemos turi būti saveikios tam, kad būtų galima tokią informaciją rasti. Bet manau, kad dar apie šios klausimus galėtume padiskutuoti išsameu. Dėkoju. Dėkoju kolegoms už klausimus ir atsakymus. Mes jau suorganizavome tris šešėlinių pranešėjų posėdžius, aš ir toliau esu pasirengęs bendradarbiauti. Komisija dalyvavo taip pat šiuose posėdžiuose ir aš norėčiau taip pat padėkoti komisijai, ypač Suzanai, už bendradarbiavimą, už pagalbą. Saugumas yra tikrai prioritetas mums visiems ir Aš manau, kad e, visi pritars, kad SIS tikrai labai svarbi sistema, užtikrinant saugumą mūsų piliečiams. Taigi, aš manau, kad turėtume siekti politinio e, sustarimo iki metų pabaigos. Tai yra drasus sprendimas. Dėkuoju Jums visiems. Dėkuoju, Karlo. Galite pateikti pakeitimus iki E, rugsėjo 6 e, penktos dienos, 16 e, valandos, taigi dėkoju jums visiems. Kolegos, posėdis šiandieną yra gana ilgas, dabar galime darti prie devinto darbo tvarkės punktų komisijos ataskaita dėl Frontexo įgaliojimų. E, buvo dėta daug pastangų šioje srityje, daug darbo šioje srityje ir e, agentūra jau pilnai veiksni. Dabar steiksiu žodį komisijos atstovams e, tam, kad pristatytų trečią ir ketvirtą pranešimus apie opera, operacionalizaciją, apie veiklos suaktyvinimą. Taigi žodis Simonui. Kolegos, dabar suteiksime žodį komisijai. Dėl pasienio kontrolės, dėl pakrančių apsaugos pajėgų veiksmingumo didinimo. E, Dėkuoju. Norėčiau pristatyti, kaip mes vykdome šią veiklą. Mes jau pristatėme trečią ir ketvirtą E, pranešimus šioje srityje ir e, tai buvo padaryta gegužės antrą ir, ir birželio trečią. Aš pristatysiu abu šios pranešimus tuo pat metu, abi šios ataskaitos tuo pat metu. Nuo 2017 metų kovo, kuomet e, buvo parengtos ankstesnės parengtos ataskaitos, buvo tam tikrų pokyčių susijusių, pavyzdžiui, su darbuotojais. Darbuotojai tikrai labai puikiai pasidarbavo. Frontex tapo tikra Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra, nes nors tai buvo nuspręsta visai neseniai, buvo nuspręsta, kad e, Frontex turėtų tapti agentūra. Taip pat, e, aišku, dar galima siekti tobulumo, Aš manau, kad abiejose ataskaitose yra rašoma tai, kad matome, kad ir toliau yra plėtojama e, Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūros veikla, bet yra tam tikrus ryčių, kur valstybės narės turėtų dar dėti daugiau pastangų, reikėtų dar politinio dėmesio e, tose sritise. E, taigi agentūra dabar E, teikia e, veiklos paramą e, vietoje valstybės narėse. Šiuo metu yra 1600 pakrančio apsaugos pareigūnų, kurie dirba ES teritorijose skirtingose, prie skirtingų išorės sienų. Tai yra tikrai spūdingas skaičius, bet aš manau, kad dar liko tam tikrų spragų, kuriums reikėtų dėmesio ir daugiau veiksmų iš valstybių narių pusės. Ir tos, tos sritys buvo apibrieštos, buvo apibrieštos prioritetinės spragos balandžio mėnesį tarybos metu. Mes neturime greito reagavimo komandų, e, turime taip pat problemų su įranga, kurią gali naudoti tokios komandos, toks rezervas. E, tik 14 valstybių narių kol kas e, ją naudoja. E, pavyzdžiui, jūroje patruliuojančių laivų turime nepakankamai dėl greitos, greito reagavimo rezervo. Kyla viena problema. Kai mes nus, priėmėme sutarėme dėl šio teisės akto, buvo mm, nuspręsta, kad reikėtų sąrašo su 1500 tokių pareigūnų, kurie gali mm, greitai sureaguoti e, prireikus, bet tik devynios valstybės kol kas pritarė, kol kas skyrė e, tokius darbuotojus. E, E, taigi, ko gero, šis įsipareigojimas dar nebuvo pilnai įgyvendintas. Ko gero, kad e, teisės aktų leidimo institucijos e, neatsižvelgė į galima panašų scenarių. Tik reikėtų užtikrinti, paraginti, kad būtų sudaryti konkrečių asmenų profiliai, sąrašai su tais profiliais tam, kad iš to rezervų būtų galima juos paimti prireikus. Taip pat agentūra įdėjo daug darbo į pirmosios bazinės linijos e, pažeidžiamų vertinimo sritį. E, dabar jau yra rengiami rengiamos rekomendacijos 20 valstybių narių buvo e, pasiūlyta šalinti tas spragas. E, ir toliau nuo teorijos reikėtų pereiti prie konkrečių pavyzdžių, konkrečių e, tų spragų, e, pažeidžiamumo, e, šalinimo pratybų. Manau, kad dar vienas dalykas, kurį reikėtų pabrėžti, yra tai, kad yra tam tikrų sričių, kur sustiprintas agentūros mandatas, sustiprinti įgaliojimai, le, duoda daugiau galimybių, suteikia daugiau galimybių padėti valstybėms narėms. Kai diskutavote, pavyzdžiui, apie gražinimus, e, jūs turėtumėte. Jūs, jūs ži, turėtumėte žinoti, kad sustiprintas vykdomojo direktoriaus įgaliojimas, mandatas leidžia imtis daug daugiau veiksmų E, šioje e, srityje. Jau dabar ši agentūra yra naudojama e, šiai veiklai, bet reikia, būtų galima dar nuveikti daug daugiau. Taip pat jums parlamentui yra svarbus, svarbi ir pagrindinių agentūros žmogaus teisų strategijos peržiūra. Jie vykdoma šiuo metu per formą. Ir nepilnamečiams, vieniems keliaujantiems nepilnamečiams yra skiriama dėmesys, yra taip pat skiriama dėmesio, skiriama dėmesio vaikų apsaugos klausimams ir šiuo metu agentūra taip pat skiria dėmesio ir skundų mechanizmui. Uh, yra diskutuojama apie tai, kaip būtų galima atsižvelgti į skundus. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo pasakysiu trumpai, nes taip pat a, vyksta diskusijos su Serbija. Aš norėčiau priminti, kad a, dėrybos turėtų prasidėti ir su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. A, bet jos dar neprasidėjo, todėl kad e, ši šalis e, dar nepasiekė pakankamai pažangos. Albanija, Bosnija, Hercegovina ir Jotkalnyje e, taip jau sulaukė pasiūlymų dėl dėrybų. Šią vasarą taip pat buvo užmėgti ryšiai su Nigeriu, nes ši šalis, šio šalies atvyksta daug asmenų į į Europos Sąjungą. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad paskutinėje ataskaitoje buvo rašoma, kad reikėtų apibrėžti Europos integruoto sienų valdymo proceso aspektus. Tai jau buvo pradėta daryti birželio mėnesį ir būtina pagalvoti apie tai, kaip politinėme lygmenyje turėtų būti apibriešta ši strategija. Norėčiau pabrėžti, kad e, manau, kad e, šios agentūros veiksmingumo didinimas yra vienas iš prioritetų, štai dėl ko reikia ir toliau dėti pastangas tam, kad valstybės narės laikytųsi įsipareigojimų. Uh, Mes ir toliau stebėsime situaciją, bet e, manau, kad matome, jau, kad jau mūsų darbuotojai, e, personalas pasiekė gerų rezultatų. Um. Ačiū. Norėčiau suteikti žodį nariams, po to komisijos atstovams. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Birgit, prašau. Birgit Sipil, ačiū pirmininkė. Ačiū už šį trumpą pristatymą. Noriu pakalbėti apie konkrečius klausimus. Kalbėjote, kad stinga paramos iš valstybių narių. Paramos, dėl kurios sprendimas priimtas pagal naują pasienio ir pakrančio apsaugos direktyvą. Ar yra aiškių nuomonių dėl to, kada pasieksime tą tašką, kuomet visa techninė parama, parama personalu, taip pat visi 500 su truputiu pavardžių bus žinomos. Ar jūs nežinote, kada tai nutiks? Jūs kalbėjote apie paramą ir asmenų sugražinime. Gal galite pateikti pavyzdžių, kokios praktinės paramos reikia, ar tai organizavimas, ar praktinė parama, kad galėtume įsivaizduoti. Minėjote taip pat, kad auga sugražinamų asmenų skaičius. Kaip yra jūsų nuomonė? Ar skaičius išaugo dėl to, kad praeitie valstybės nelabai e, daug sugražino žmonių, ar kilmės valstybių e, pasirengimas priimti savo piliečius yra didesnis, ar skaičiai išaugo tiesiog dėl to, kad daugiau sugražinama. Ponas Kosta toliau. Ačiū už jūsų pristatymą. Turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl bendradarbiavimo su Libijos pakrančio apsaugos tarnyba. Jie dirba su valstybė, bet taip pat ir su nusikalstamomis grupuotėmis veikiančiomis kai kuriuose teritorijose ir valstybėje. Noriu paklausti apie tai, kokio pobūdžio bendradarbiavimas vykdomas su Libijos valdžia ir ar jį bendradarbiauja. Ar yra kokiu nors žmogaus teisų pažeidimų? Uh, Taip pat, kas nutinka su asmenimis, kurie yra bėga nuo ko nors ir slepiasi ir yra sulaikomi. Taip pat, kaip vertintumėte padėti su pakrančio apsaugos tarnyba, jos veikla ir, ir pagrindinių žmogaus teisų pažeidimais. Europos Sąjunga nori kad atsirastų Lib Libijos ir Nigerijos sienos apsauga, kad ten pradėtų veikti e, pasieniečiai. Kai, kuri, kai kurios sienos dalis yra uždarytos, tačiau žmonės apeina tas, tas atkarpas. Noriu paklausti, reiktų, kokiu veiksmu reiktų imtis dėl to pasienio. Ar ji turi būti labai griežtai kontroliuojama, ar ji iš vis turi būti uždaryta ir ar yra galimybė vis tiek apeiti tuos barjerus, tą uždarytą sieną. Toliau Malin. Aš norėčiau žuoti klausimą. Aš prieš pusantrų metų lankiausi, buvau tame pasienyje, Libijos pasienyje ir mačiau, kokiu, kaip, kaip smurtiškai, smurtingai elgesi policininkai. Vertimas iš švedų kalbos vyksta. Taip, vertimas vyksta. Taigi, aš lankiausi tame pasienyje. E, prieš pusantrų metų lankiausi Bulgarijos pasienyje ir buvau liudininkė e, policininkų vykdomos smurto. Gerai, aš kalbėsiu angliškai, jokių problemų. Prieš pusantrų metų ir mačiau, su, kaip su pabėgėliais elgėsi pasienio policijos darbuotojai. Vis dar sulaukėme pranešimų ne iš Frontexo darbuotojų. Nėra iš vis, kažkas tai nutiko su ta jobana sistema. Pažiūrėkit, aš negaliu išjungti. E. We started, there's been a technical okay. issue. It's not the interpreter. En français En français no, the best Ça va is... Tu tikrai bandai kai ką akcentuoti dėl pasienio e, tarnybos darbuotojų. Aš norėjau pasakyti, ka, ka apie, pakalbėti apie tai, ką pasie, ka, ka, kas daroma, turint tokius atvejus ir ar vykdote bendras operacijas. Ir ar yra kūriamos nacionalinės komandos, kuomet mus pasiekia tokie pranešimai? Okay, many thanks. If I start with the question of uh, Frau Sippel, in fact, your two questions. Um, let me start first of all with the member states. Now, we've... Ar jūs mane girdite, mes darome spaudimą šiuo klausimu. Mes pasitelkėme greitojo reagavimo pajėgas dėl įvairių priežasčių. Kai patvirtinome šį reglamentą, padarėme tai jūsų prašymų, nes jau buvo paskutiniai dėrybo etapai. Kodėl? Nes kai dėrėjomės, jūs labai aiškiai pasakėte, kad parlamentas siekia užtikrinti, kad e, greitojo reagavimo pajėgos būtų ne tik tai hipotetinė galimybė, bet kad būtų skirtos pajėgos ir kad žmonės būtų galima mobilizuoti ir pajėgoti panaudoti žaibiškai. Apie tai pasienio, paskutinė, paskutinėme pasienio, tarny, pasienio apsaugos tarnybos agentūros posėdėje buvo kalbėta ir dabar viskas perkelta į kitą politinį lygmenį iš komisijos į ministrų, kad būtų priimtas sprendimas. Jeigu sprendimas nebus rastas, tuomet pasitelksime kitas sutartyje numatytas priemonės. Mes norime ne tik tenkintis vien pavardžių sąrašų, norime, kad skirti žmonės būtų tinkamai parengti, apmokyti ir kad būtų tam tikro ta, tam tikro profilio darbuotojai, kur, kurie galėtų būti greitojo reagavimo pajėgų dalimi dėl sugražinamos menų. Jūs teisingai prašote daugiau informacijos, todėl aš noriu pasidalinti su jumis tokią informaciją. Jei panagrinėsime, kas vyko, š, įvyko iki šių metų birželio mėnesio termino, buvo įvykdytas 144 atskiros asmenų sugražinimo operacijos. Ką tai reiškia? Maždaug 7 tūkstančiai asmenų trečiųjų e, šalių piliečių neteisėtai buvusių ES. Iš viso 6759 buvo sugražinti. 99 buvo sugražinti. Tai buvo padaryta dėl e, Taip įvyko dėl to, kad mes darėme nuolatinį spaudimą, ypač vakarų Balkanų valstybėms, priimti žmonės, kurie neteisėtai iš ten atvyko. Ir šimtas keturiasdešimt keturios e, asmenų sugražinimo operacijos buvo įvykdytos į Balkanų šalis. Ką dargi agentūros daro? E, daromas spaudimas ir ne Balkanų valstybėms. Jos dalyvavo įgyvendinant pasir veikla iki sugražinimo operacijų, skrydžio organizavimas, e, laisvanoriškos integravimo priemonės, kai asmenys laisvanoriškai sugrįžta, taip pat palaikomi ryšiai su ryšių palaikymą su partneriais trečiosiuose šalise, čia nemažai padirbėte, tačiau dar reikia daug nuveikti. Kai kurios e, asmenų sugražinimo operacijos vykdomos pasitelkus e, nedidelius e, komercinius orlaivius, nes daugeliu atveju asmenys sugražinami specialiaisiais čarteriniais skrydžiais, bet norime, kad būtų sugražinama ir asmenų ir ne Balkanų šalis. Todėl artimiausiamis savaitėmis turėsime mąstyti, ką dar galima nuveikti ir kokias operacijas paskatinti. Visada laikantis tų sugražinamų asmenų pagrindinių teisių. Dėl ponios Kioster klausimo. Trečiadienį berots apie tai kalbėsime. E, Europos pasienio ir pakrančio apsaugos tarnybos vaidmenį Libijoje. Mūsų vaidmuo ribotas ten, bet apie tai kalbėsiu trečiadienį rytą vyksiančiame klausime. Noriu apie tai pasakyti keletą žodžių, vis tik tai e, mokymai organizuojami Libijos e, pakrančių ir pasienio apsaugos tarnybai Jungtinių tautų žmogaus teisų įgaliotinio biuras vykdo visą eilę mokymų. Taip pat e, Libijos atstovai mokami apie tai, kaip, kaip elgtis su žmonėmis, kurie išsilaipina e, jungtinės daugias su kitomis tarptautinėmis institucijomis dirbame, vykdydami tuos mokymus, e, tai, taip pat kokias perkelimo galimybės pasiūlinti žmonėms kurie yra ES ir kurie turi teisę prašyti taip pat vykdomas valstybių narių įsipareigojimo projektas. Ir pavyzdžiui, per pirmuosius šešis šių metų mėnesius buvo galimybė e, žmonėms laisvanoriškai grįžti ir daugiau jų grįžo nei praėjusiais metais per šį metų pusmetį dirbome su Malio ir kitų šalių užsienio reikalų ministrais, teikdami reikalingą paramą. Tai nelengva, bet šie aspektai yra mūsų integruoto požiūrio dalis. Toliau Nigeris ir Libija. Man atrodo, kad aš nesakiau, jog Europos pasienio ir pakrančių apsaugos tarnyba e, prižiūri Nigerio ir Libijos sieną. Aš kalbėjau apie tai, kad reikia paskirti e, ryšių pareigūną į Nigerį iš Europos agentūros. Daug dirbame Agadeše, tai yra svarbus migracinių maršrutų taškas. Dirbame su tarptautinė migracijos organizacija, rinktinių tautų e, struktūromis. Ir, kaip jau sakiau, pradėtas tas įsipareigojimo, dabar jis įsipareigojimo projektas. Uh, Daug dirbame su tarptautinė migracijos organizacija, Agadeše, sugražinant asmenis. Labai sunku įvertinti asmenų migrantų srautus, bet kai kuriais vertinimais žmonių skaičius patenkančių į Libiją iš Nigerio sumažėjo nuo 70 tūkstančių per mėnesį iki 11 500 per mėnesį. E, darbuotojai Agadešo, Tuniso regione sulaukia paramos, kad, kad, kad žmonės nesigrieptų e, kontrabandos žmonėmis kaip pagrindinės veiklos. Dėl smurto atveju prie Bulgarijos. Bulgarijos pasienyje. Prieš dvi savaitės buvau Sofijoje ir susitikau su premjero kabineto vadovu bei teisingumo ir vidaus reikalų ministras, jis ir užkėliau šį klausimą. Jie man paaiškino, kad e, vienas atvejis buvo labai plačiai nušviestas, susijęs su sukarintomis grupuotėmis ir jie ėmėsi tyrimo, taip pat prasidėjo vidiniai tyrimai dėl kai kurių pasienio apsaugos darbuotojų elgesio. Jeigu gausime daugiau informacijos šią temą, tai tikrai bus įdomu. Ar turite papildomų klausimų, Birgit? Ačiū pirmininkė. Čia tik politinis pareiškimas, bet kadangi turime dabar šiek tiek laiko, norėčiau papildyti, paklausti, ar valstybės narės padarė, ką jos turėjo padaryti pagal mūsų sprendimus dėl sienų apsaugos. Ir jūs teisus, svarbu ne tik E, dirbti, sugebėti per labai trumpą laiką, ypač kalbant apie greito reagavimo pajėgas. Tai vienas dalykas. Tačiau šiaip labai bendras aspektas svarbus. Kam mes čia esame kartu su taryba nusprendžiame dėl vieno ar kito dalyko, o po to valstybės narės tiesiog nusprendžia. Na taip, įsakymas yra, bet aš vieno ar kito dalyko negyvendinsiu. Jeigu aš tai padaryčiau kaip pilietis, tai reakcija į mano veiksmus būtų labai greita vienai par kitaip. Aišku, čia ne jums atsakyti į šį klausimą, bet manau, kad čia principinis e, reikalas. Aš jau pavargau dėl to, kad na, direktyvos, kai kurios iš jų labai svarbios ir jų nėra laikomis, tai nėra prasmės su jomis dirbti. Nežinau, ar galite jūs rasti sprendimą. Na, dar vienas klausimas. Gal valstybės narės, kurios laikosi taisyklių ir taryba apskritai galėtų pagalvoti apie kokią nors reakciją pagal sutartį. Galbūt jūs galvojate tik apie pažeidimo procedūrą, kas yra puiku, bet tiesą sakant, mokėti, pinigų mokėjimas dar neišspręs problemas ir šiuo atveju e, pinigai nėra svarbu, pinigai čia nieko nepadarys. Aišku, nebūtina čia jums atsakyti, aš tiesiog pasinaudojau likusiu laiku. Labai trumpai labai konkretus klausimus. Perkelimo įsipareigojimai, kaip jūs minėjote. Kas tos perdavimus iš Libijos padarys? Aš dirbu su perkelimu labai daug. Aš e, tokios informacijos neturiu, kad jungtinių tautų pabėgėlių agentūra galėtų kažką daryti. Gal turite atsakymą, tada aš politinį atsakymą pakeisiu, pateiksiu. Atsiprašau, dar prieš baigiant Sofijai, labai trumpai sureaguosiu į tai, ką sakė Birgit. Aš visiškai su ją sutinku. Galbūt patys savo turime užduoti klausimą, a, kodėl mes tiek daug metų norime tvirtinti komisijos ir tarybos pasiūlymus, žinodami, kad sistemingai poveikia vertinimo nėra, o kai dokumentas patvirtinimas, jis sistemingai neįgyvendinamas, Valstybės narės sistemingai nepasiekia rezultatų. Jos ignoruoja visus priimtus standartus. Čia tinka daugeliu komitetų. O mes vis tiek ir toliau, jie sako, šok ir mes šokame. Mes patvirtinsime vis daugiau pranešimų, skubėdami, o po to išgirsime, kad Rusijos narės nepadarė nieko, ką žadėjo padaryti, po to mes vėl pykstame, kiekvieną kartą vis tas pats. Turime tiesiog sustoti tai daryti. Jeigu valstybės narės nenori ES, nenori ES teisų, saktų, nenori bendradarbiavimo, taip ir turi pasakyti, turime nustoti žaisti jų žaidimą. Ar dar kas nors norint? Prašom, Simonai, gal norite atsakyti dėl perkelimo. Atsiprašau, kad ne, nebūtinai didžiausias ekspertas čia yra, kaip suprantu. Tai būtų jungtinių tautų pabėgėlių tarnyba pas, palengvintų būtent tą perkelimą. Aš neseniai buvau Ženevoje, turėjau progą apie tai paskalbėti ir sutinkamai žmonėmis. Ir, kaip suprantu, jie rengėsi būtent tai daryti. Klausimas, ar šiandien Junktinių tautų pabėgėlių tarnyba gali tai daryti. Tai klausimas ar kitas, bet ketinimas būtų daryti tai kartu su jais, e, naudojant partnerystę. Kai dėl tolesnių žingsnių, aš galbūt nekalbėsiu apie detalės, tiesiog pasakysiu, kad mes puikiai suprantame, kad komisija atsakinga už sutarčių saugojimą ir pastaruoju metu pademonstravome pasiryžimą imtis veiksmų, kai aiškiai yra pažeidžiami ES teisės aktai, ar tai būtų Vengrijos prieglupščio įstatymas, ar kai valstybės narės neįgyvendina teisėtai privalomų perkelimų sprendimų. Manau, kad dar dėl ekspertų paskirimo į greit reagavimo pajėgas, tai man atrodo, kad valstybės narės ne iki galo suprato, to aspekto, kuris buvo labai svarbus parlamentui darybose. Būtent, kad kalba yra ne apie hipotetinį sąrašą, o būtent sieki užtikrinti, kad tas greito reagavimo rezervas būtų fiziškai prieinamas rezerve. Ir mes tikrai dabar vis e, labiau tai pabrėžiame ir manau, kad kitas etapas bus pasiūsti signalą politinių lygmenių ministrams, priminant, koks buvo parlamento katinimas, kai buvo patvirtinas šis teisės aktas. Ir tikiuosi, kad tuomet mm, sulauksime to proveržio, kurio mes, mums reikia. <clears throat> Gerai, dabar turime pereiti prie kito klausimo, kitos šios diskusijos dalies, tai yra statuso sustarimas dėl sienos apsaugos darbuotojų panaudojimas Serbijoje, kadangi čia yra kalba apie tarptautinės darybas, tai vyks uždaras posėdis, tik nariai gali pasireikti, lybė frakcijų patarėjai, asistentai, koordinatorių, lybė pranešėjai, šiandien pranešėjai, prez, pirmininko kabineto atstovai, generalinio sekretoriaus darbuotojai, sekretariato darbuotojai, teisės tarnyba. Čia beveik visi. Jeigu jūsų tame sąraše nėra, turite išeiti. Palauksime porą minučių.